Dear colleagues, Lambert. Dear colleagues, I would like to start the meeting. Uh, Kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Komisijos narė mums gali skirti tik tiek laiko, kiek e, buvome numatę. E, ją kviesdami. Labai esame dėkingi komisijos nariai, kad ji rado laiko atvykti į šį komitetą. Dabar vyksta dėrybos ir diskutuojama dėl sanglaudos politikos naujos versijos. Ne tik komisija, bet ir komitetas čia nusprendė racionalizuoti darbą kovojant su klimato kaita. Būtume dėkingi, jeigu jūs papasakotumėte mum, kaip jūsų nuomonė tą darbą būtų galima padaryti efektyvesnį. Ir kaip būtų galima pasinaudoti tomis galimybėmis, kurių teikia klimato kaita, taip pat kaip būtų galima pasiremti e, Europos regionų politiką, siekiant įveikti iššūkius. E, kolegų vardu noriu pasakyti, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti ir galite tikėtis ir mūsų paramos e, rengiant politiką ir įvairias priemonės. Dabar noriu suteikti žodį komisijos nariai. Ačiū pirmininkė, ačiū už kvietimą dalyvauti e, šiame posėdėje. Galiu Jūs patikinti, kad jeigu reikia dar kažką paaiškinti, surenkti dialogą ir aš pati ir mano tarnybos yra pasirengusios kalbėti su Jumis. Pradėsiu nuo bendresnio vaizdo situacijos pristatymo. Komisija renkdama pasiūlymą dėl kitos daugiametės finansinės programos kėlė klausimą, aš kėliau klausimą, kaip geriausiai išleisti mokesčių mokėtojų pinigus ES, kaip krizės laikotarpiu įtikinti žmonės, kad yra prasminga atiduoti dalį pinigų Briuseliui, kad jie vėliau būtų paskirstyti. Manau, kad dabar, kai susidurėme su labai dideliais fiskaliniais iššūkiais, kai taikomos taupimo priemonės, labai svarbu sutelkti dėmesį į tuos iššūkius, kurių negali įveikti vienos atskiros šalis arba atskiri regionai, arba kuriuos galima geriau ir veiksmingiau, ekonomiškai efektyviau įveikti kartu. Taigi, pirmas klausimas, kur būtų galima e, sukurti aiškios pridėtinės europinės vertėjas. Taip pat reikia pasirinkti tokius veiksmus, kurių e, poveikis padidėtų, kuriais būtų galima pasiekti keleto tikslų. Kai pinigų yra nedaug, reikia stengtis, kad vienas euras nebūtų išleistas vienam tikslui, kad vienas euras būtų išleistas iš karto keliems tikslams. Galiu pateikti pavyzdį. Prisitaikymas prie klimato kaitos padarinių, jeigu remiame žemės ūkį, infrastruktūrą, naujų pastatų statybą, ar nebūtų racionalu jau planavimo etapu, kai skiriamos lėšos, pasirūpinti, kad infrastruktūros projektas jau būtų pritaikytas prie klimato kaitos padarinių, pavyzdžiui, jūros vandens lygio kitimo ir taip toliau. Taip pat reikia tokių priemonių, kurios paskatintų trumpalaikį augimą ir darbo vietų kūrimą, bet kurios tiktų ir vidutinės trukmės laikotarpiui. Aš manau, kad e, klimatos, klimato, kovos su klimato kaita veiksmų įtraukimas į įvairias politikos tikslis. Sritis yra naudingas dalykas ir mm, Europa turi reaguoti į iššūkius nuosekliai. Jeigu klimato kaitos aspektai įtraukiami į įvairias politikos rytis, jie duoda daugelio rezultatų. Pavyzdžiui, pasiekiama tvaraus judumo, tvaraus, sukūriamas tvarus transportas, užtikrinamas didesnis energetinis saugumas, tada turime importuoti mažiau energijos. Taip pat skatinamos ekologiškos e, technologijos ir užtikrinama geresnė gyventojų sveikata, jeigu, pavyzdžiui, išvalomas vanduo ir panašiai. Jeigu mes dirbame išmaniai, tai didina mūsų konkurencingumą, augimą ir užimtumą. Investicijos į ekologiškesnės technologijas ir paslaugas turi didelį potencialą ateities eksportui ir darbo vietų kūrimui pramonės sektoriuose. Turiu pasakyti, kad e, dabar e, šioje srityje jau dirba 3,5 milijonai europiečių. Pagalvokime apie energijos taupimą. Yra mažinamas importuojamos energijos kaina namo ūkiam, namų ūkiams. 2011 metai buvo pirmieji metai, kai vidutinė naftos kaina viršijo 100 dolerių už barelį. Ir šios šių kainų pasiekmes aiškiai pajuto Europos ekonomika. Kaina, kurią mokame už importuojamą naftą, aš dabar nekalbu apie iškastinį kurą, tik apie naftą. Taigi mūsų mokamos kainos už tai padidėjo 40 procentų palyginti su ankstesniais metais. Praėjusiais metais mes išleidome 315 milijardų eurų importuodami naftą. Mūsų piliečiams gali būti sunku įsivaizduoti, kokia suma yra tie 315 milijardų. Galiu pasakyti, kad ši suma beveik prilyksta Graikijos skolos dydžiui. Mūsų prekybos deficitas ES 27 valstybių narių e, defi, prekybos deficitas buvo 150 milijardų eurų. Taigi mes Tai, ką mes sumokėjome už importuojamą naftą, iš esmės sunaudojo viską, ką sukūrė mūsų įvairūs sektoriai. Žinoma, kalbame ne tik apie klimatą ir energetiką, reikia gerinti ir makroekonomikos sąlygas Europoje. Energetinis efektyvumas skatina vietos įmonės, pramonės sektorius. Šis sektorius labai nukentėjo nuo dabartinės krizės e, priemonių energetikos rytyje įgyvendinimas padėtų išsaugoti iki 2 milijonų darbo vietų ir padėtų sutaupyti iki tūkstančio eurų kiekvienam namų ūkiui. Bet žinoma, perėjimas prie mažai CO2 išskiriančios e, ekonomikos e, kainuoja. Tam reikia didelių investicijų, jų prireiks artimiausiais metais. Ir e, žinoma, investuoti visų pirma turi privatus investuotojai, tačiau ES biudžetas turėtų tapti stimulu išlaidoms, kurios užtikrintų reikiamus pokyčius. Šiuo metu 5 procentai ES biudžeto yra susijęs su klimato kaita, tačiau reikia daug daugiau lėšų, kad mūsų ekonomikoje prasidėtų struktūriniai pokyčiai. Todėl mes siūlome padidinti su klimato kaita susijusias išlaidas, padidinti iki 20 procentų ES biudžeto. Ir čia turėtų prisidėti visos reikiamos politikos kryptis. Ir aš norėčiau paaiškinti, kad tie 20 procentų nebūtų skiriami labai siauram kovos su klimato kaita portfeliui. Tos lėšos būtų siejamos su investicijomis, kurios padeda kovoti su, klai, su klimato kaita, pavyzdžiui, pastatų pertvarkymas, taip pat investicijos į transportą, pavyzdžiui, geležinkelius. Sanglaudos politika uh, yra priemonė skatinti regionų augimą, konkurencingumą ir tuo pačiu metu paremti pereimą prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos. Ir, e, ir e, galima pertvarkyti pastatus, dėkti švarų, švarias transporto priemonės, atnaujinti infrastruktūrą, naudoti uh, atsinaujinančius išteklius, e, tyrinėti naujas technologijas, e, kurti ekologiškas darbo vietas ir e, skatinti naujus įgūdžius. Visą tai dabar daroma decentralizuotai. Mes turime parengti Europos augimo e, strategijas, mums reikia vietos verslumo iniciatyvų, mums reikia pakankamo lankstumo regionuose ir valstybėse narėse. Manau, kad siūlomi reglamentai yra geras pagrindas visam tam, ką minėjau. Kokių priemonių mes turime, kad galėtume integruoti klimato kaitos veiksmus taip, kad jie prisidėtų prie regioninės plėtros. E, vienas būdų pasiekti tikslų sanglaudos politikoje būtų dėrybos e, su šalimis partnerėmis ir bendradarbiavimo programos tarp e, valstybių ir partnerystės tarp valstybių narių regionų. Tos dėrybos turėtų būti grindžiamos Europos augimo strategijomis ir visapimančiais principais, pavyzdžiui, tvaraus vystimosi principų. Būtų galima klausti, ką daryti su didelio potencialo investicijomis, kurios netinka šiai, ne, neįsintegruoja šią sistemą, bet atitinka vietos regionų pokyčių, po, poreikius mūsų pasirinktas metodas leidžia taikyti didžiausios vertės investicijas. Tačiau turiu pasakyti, kad sanglaudos politika turi būti ne vienintelis šaltinis regionų vystimuisi finansuoti. E, tie, kurie moka už šią politiką, mano, kad būtų logiška, kad e, šis ribotas išteklius būtų skiriamas tiems regionams ir tiems poreikiams, kurie geriausiai atitinka Europos prioritetus. Aš manau, kad e, gairės teikiamos Europos lygių padeda investuoti ir investuoti taip, kad būtų pasiekta rezultatų vidutinių ilgų laikotarpių. Ir vietos par... investuotojai dažnai patiria spaudimą iš lobistų, taip pat vietos regionų valdžios institucijos jaučia spaudimą dėl rinkimų arba tiesiog mėgdžioja kitų regionų elgesį, net jeigu tai netitinka ekonomikos interesų. Taigi, sieksime užtikrinti gerą struktūrinį dialogą tarp ES ir regionų. Kad įvertintume politikos rezultatus, turime nustatyti politikos rezultatų rodiklius. Ir komisija, parlamentas ir kiti suinteresuoti asmenys galiausiai norės žinoti ne tik, kiek lėšų, lėšų išleista kovojant su klimato kaita, bet ir kokių rezultatų davė išleistos lėšos. Taigi, tarp bendrų sanglaudos politikos rodiklių rasite keletą, kurie padės įgyvendinimo laikotarpiu stebėti, kokia pažanga daroma įgyvendinant kovo su klimato kaita politiką. E, dažnai yra sakoma, kad Europoje turime geriau viską įgyvendinti, nereikia apsiriboti vien gražiomis deklaracijomis, pareiškimais. Labai svarbu ir sugebėti stebėti, išsiaiškinti, koks buvo pasiektas rezultatas. Akivaizdu, kad didžiausias rezultatas būtų pasiektas, jeigu būtų tenkinamos e, atitinkamos sąlygos. Administracijos turi būti iš anksto pasiruošusios, kad investicijos duotų geriausių rezultatų. Ir būtent tokį vaidmenį atliks iš ankstinės sąlygos, eksantės sąlygos bus siekiama visose sektoriuose pereiti prie mažai CO2 išskiriančios tech ekonomikos ir valstybės narės turės nustatyti tam tikrus rodiklius energetikos paslaugoms, e, skatinti atsinaujinančių išteklių naudojimą ir taip toliau. Kalbant apie prisitaikymą prie klimato kaitos padarinių, manau, kad ši tema e, artimiausiais metais susilauks vis daugiau susidomėjimo. Reikės svarstyti, kaip optimizuoti investicijas į apsaugą nuo potvinių, tada reikės renkti nacionalinius arba regioninius e, e, apsaugos nuo katastrofų planus. E, kovojant su klimato kaitos padariniais, kova su klimato padariniais turės būti vienas iš aspektų, į kuriuos reikės atsižvelgti rengiant planus. Tarkime, jeigu turime geležinkelį esantį pakrantėje, kurį per artimiausią dešimtmetį gali užlieti vanduo, reikės ieškoti kitų alternatyvų o ne imtis kovos su potviniais priemonių. Aš e, džiaugiuosi tuo, kad mes jau daug ką padarėme, kurdami europietišką Europos duomenų bazę, kuri leis mums palyginti mūsų klimato riziką su kitais regionais. Pavyzdžiui, esant problemus viename regione, bus galima pasižiūrėti, ar kitame regione nėra tokių problemų ir jeigu taip, tai kaip jos sprendžiamos, kokia būtų pažangiausia praktika, sukauptos žinios ir panašiai. Galiausiai šis, e, ši darybų struktūra, kuri grindžiama rezultatais, yra susijusi su dviejų lygių finansavimu iš Europos regioninio fondo. Mes norime, kad daugiausia lėšų būtų skiriama investicijoms, kurios yra e, tampriausiai susijusios su strategija Europa 2020 ir jos tikslais. Inovacijos, e, smulkus vidutinis verslas, konkurencingumas ir žemų CO2 e, emisijų investicijos. Antras dalykas - tikslinis skirimas lėšų energijos taupimo priemonėms ir atsinaujinančiai energetikai. Ir tai yra susijęs, kol kas finansuojama kur kas mažiau, negu kad e, yra numatytas poreikis. Mes e, norime, kad e, finansavimas atiktų poreikius ir kad būtų galima finansuoti iš sanglaudos fondo dalį lėšų. Kai kas susiję, tarsi su, sakoma, kad sistema yra nelanksti, tačiau mes turime uh, nešvelninti savo reikalavimų. Bet kokie, bet kokie investavimai į energetikos išteklių taupimą ar į namūkį, ar smulkės įmonės, ar investicijas į sinaujančius šaltinius bus priskiriama tokioms investicijoms. investicijoms. Europos Sąjunga yra pasirengusi siekti e, savo energijos taupimo tikslų, taip pat e, siekti tikslų dėl atsinaujančių šaltinių ir CO2 emisijų mažnymo. Reikia, e, kad būtų rengiami atitinkami projektai šią sityje. Reikia taip pat užtikrinti prisiminti, kad investicijos labai vėluoja į šią sritį dėl to, kad trūksta ir administracinių pajėgumų. Reikia ateitie kurti e, reguliacinę bazę, nes e, reikia išvengti situacijos, kai mes susidursime situaciją, kai nebe, administracija nebe, nebesugebės e, prisitaikyti prie naujų situacijų dar noriu pasakyti, kad Europos regiono asamblėje labai aiškia parama išreiškia mūsų mintims taip pat minčiai, kad e, klimato aspektai turi būti visiškai integruoti į visas biudžeto sritis. Kaip sakiau, e, buvo tai labai stipriai paremta. Ir dar baigdama noriu pasakyti, kad mes esame labai atviri dialogui. Tai yra labai E, detalūs klausimai, labai specializuoti daugeliu atveju, tačiau turime galvoti apie tai, kad jeigu mes užsitikrinsime finansavimą iš ES biudžeto, tai pademonstruosime piliečiams, kad tikrai Europos e, sąjunga gali užsibriežti savo tikslų, nors kol kas e, dėja ne visur pažangos yra pasiekta pakankamai. Dėkui komisarė. Mes turime dar pusvalandį. E, daugiau nieko nebeįtrauksiu į kalbėtojų sąrašą. Dar pakelkite rankas, kas norit pasisakyti. Bet paskui jau vėliau nebeįrašinėsiu naujų narių. Pirmoji Ketrin Belder. Dėkui pirmininkė. Labai ačiū, kad atvykote pas mus šiandieną. Labai buvo įdomu jūsų klausytis. Norėčiau pasveikinti jūs su, su puikiais e, rezultatais Durbane. E, mums labai buvo malonu sekti jūsų darbą ir džiaugtis. Kalbam apie e, finansinį poveikį, kas mums, kiek jau mums kainuoja klimato kaita ir kiek kainuos ateityje. Aš Noriu paklausti, ar į skaičius, kuriuos pateikėte, tikriausiai vis tik neįtraukėte, bet norėjau paklausti, ar įtraukėte poveikį, kurį sukels bioįvairovės bio praradimas. E, kai kalbame apie klimato kaitą, kalbame ir apie poreikį keisti mąstyseną. E, bioįvairovės praradimas, e, tuo užsima kolegos iš kitų komitetų, sako, kad tai yra tyli krizė. E, Ir mes e, turime prisiminti, kad e, klimato kaita įtakos e, neigiamai bioįvairovę. Matome kai kur Junktinė karalystėje, kad tam tikros teritorijos kenčia nuo sausros, pavasarį ribojamas vandens naudojimas. Tai taip pat vandens stygius turi poveikio bioįvairovės nikimui. Jūs minėjote potvinius, kurie taip pat gali kai kur pasireikšti. Ir vykstant klimato kaitai, e, tam tikros rūšys gali e, migruoti kitur. E, buvo parengtas, parengta ataskaita pernai, kuri mm, įvertino finansinę, finansinį poveikį, e, kurį sukeltų tam tikrų rūšių nykimas. Taigi ar jūs į savo paskaičiavimus įtraukėte šį aspektą ir kaip jūs manote, galėtume sušvelninti pasiekmes e, šių e, reiškinių. E, leisiu tik tai kalbėti po pusantros minutės, negalime daugiau skirti laiko, kadangi dešimt e, kolegų nori paklausti. Prašau kalbėti trumpai, jeigu norite išgirsti dar atsakymą iš komisarės Konstanca Karel. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju ir komisijos nariai. E, jūs pademonstravote savo atsidavimą ryštą. Aš esu viena iš pranešėjų dėl bendrųjų nuostatų reglamento. E, galbūt e, reikia pasakyti, kad komisijos pasiūlymas dėl sanglaudos politikos yra neblogas, kadangi e, numatomas finansavimas kovoti su klimato kaita. Tačiau nie, ir niekas nepasisako prieš aplinkos apsaugą. Tačiau Salėje yra politikai, kurie atsakingi už sanglaudos politiką ir norėčiau pasakyti labai aiškiai, kad ši politika nėra tas pats, kas e, aplinkos apsauga. Galima daugą suderinti, Mokesčių mokėtojų pinigus reikia naudoti veiksmingai, taupiai, tačiau egzistuoja skirtumai tarp aplinkos apsaugos ir sanglaudos politikos. Todėl e, atsižvelgiant į diskusijas, kurios tęsiasi jau keletą mėnesių, ne tik savaičių. Galiu pasakyti, kad mes turime užsitikrinti lankstumą. E, jau kalbėsime apie atsinaujinančios energetikos technologijas, kai kur mes viršėme tikslus. Aš pateiksiu Jums iš savo miesto pavyzdį. E, jame veikia biomasės gamikla naudojama mediena, medienos tam tikros atlikos, tačiau kaina medienos išaugo. Reikia, tai rodo, kad turime būti labai atsargus. E, dabar žiūrime į sanglaudos politiką ir įsiema e, su moksliniais tyrimais klimato aplinkos apsauga, daugiausia e, dėmesio skiriame tam, tačiau e, sanglaudos politikos pagrindinis tikslas yra ekonominė ir socialinė sanglauda. Jeigu mes galvosime tik apie klimato kaitą ir energetiką, tai pamiršime šį aspektą. Taigi reikia kur kas daugiau lankstumo regionams, reikia e, labiau atsižvelgti jų poreikius. Reikia šiuos du aspektus e, e, sieti. Jūs kalbėjote e, Dvi minutės dešimt sekundžių, Janai Olbrechtai, tikiuosi, kad trumpiau pavyks. Labai ačiū komisarė už labai glaustą pristatymą klausimo. Porą klausimų. E, regionės plėtros fondas. Sakoma, kad kai kur nereikia investuoti kad reikia investuoti infrastruktūrą, e, aplinką, transportą, informacijų, komunikacijų technologijas. Taip pat e, siekiama sumažinti CO2 emisijas renginiuose, kurie e, patenka į direktyvas apriepti. Numatyti trys prioritetai, taip pat kalbam apie ketvirtą, apie pastatų energinį efektyvumą, bet transporto sektorius nepakliūva į paketą. E, klimato tausojimas taip pat e, nepatenka į pasiūlymą ir aš Manau, kad reikia gal kai ką pakoreguoti. Kalbam apie 80 procentų transportui. 80 procentų be transporto. Ir e, mes e, gali atsitikti taip, kad paskui labai pradėsime taikyti ribojančias priemonės. Dar vienas klausimas, ponė Lukačevska. Labai ačiū, nenoriu kartoti to, ką visi žino, mums reikia kovoti su klimato kaita. Tačiau Europoje E, siekiame mažinti CO2 emisijas, bet tai yra tik tai nedidelė dalis, nes kitur šis klausimas nesprendžiamas. Mes siekiame e, suvienodinti išsivystimo lygį. E, egzistuoja tam tikros, tikri prioritetai 15 senesnių valstybių narių ir 12 naujų bet matome taip pat, kad e, darbo sąnaudos e, kur kas didesnis, kaštai didesnė ES negu kitur, taigi kai kas nori išsikelti į trečiasias šalis. Mano klausimas, kaip Jūs įsivaizduojate, pavyks išlaikyti konkurencingumą ir kurti naujas darbo vietas? Kalbame apie konkurencingumą Europos Sąjungoje ES konkurencingumą globaliame pasaulyje. Turime galvoti ir apie naujųjų valstybių narių poreikius. Dėkui dabar, ponė komisarė, žodis. Dėkoju. Kaip aš įsivaizduoju, iš kur atsirastų naujų darbo vietų, pateiksiu Jums pavyzdį. Aš minėjau naftos importą. Uh, ir pateikiau skaičius, galiu pateikti daugiau skaičių, kurie parodysiu, kaip mes priklausomi nuo iškasinio kūro. Visiems yra aišku, kad jeigu mūsų ekonomika būtų taupesnė energetikos išteklių vartojimo prasme, tai mes sutaupytume. Taip pat aišku, kad kai, jeigu mes atnaujinsime pastatus, e, naftotiekius, dujotiekius, e, visose šalyse egzistuoja problemų šioje srityje. Vienas, e, tai atsiras darbo vietų ir vienas geras dalykas susijęs tokiais darbais yra tai, kad jų negalima perkelti į trečiasias šalis, jie negali iškeliauti į Kiniją. Tai yra darbo vietos e, statybų pramoniai ir panašiai. Būtent dabar labai daug yra nedarbo statybos pramonėje. Tai gali užtikrinti darbo vietų kūrimą regioninių mastų, vietos mastų dabar, o ilgalaikis poveikis bus tai, kad mes sutaupysime pinigų, sutaupys ir piliečiai. Tai yra vienas dalykas. Aš taip pat manau, kad mes galime paskatinti inovacijas, jeigu tą darysime. Jau dabar egzistuoja geri elementai, atnaujinant ar e, vamzdynus e, Europoje mes e, turime sukaupę patirties ir reikia, kad galvoti, kaip tai gali užtikrinti ir eksporto galimybių. Mes žinome, kad e, kiti e, galvoja apie tai, kaip užsitikrinti kuo didesnį efektyvumą, taupimą. Ponas Olbrechtas pasako, klausė apie transportą. Kodėl labiau išsivyščiusiuose e, regionuose transportas nėra įtrauktas? Komisijos mintis yra tokia, egzistuoja Connecting Europe priemonė ir e, tai susiję su e, energetikos tinklais, informacijų komunikacijų technologija. Jeigu mes dar įtrauksime transportą, tai reikia prisiminti, kad paprastai kalbėsime ne tik apie transportą, bet ir apie milžiniškas lėšas. Ir jeigu pratesime mintį, tai tikriausiai reikės daugiau lėšų, nes kitaip e, šis sektorius e, suvalgys visus tuos pinigus. Dėl to komisija labai daug dėmesio skiria taupiam energetikos išteklių naudojimui ir Europoje 2020 e, kalbama apie tai. 2008 metais buvo nuspręsta, kad iki 20 metų reikės taupyti 20 procentų, dabar mes tik tai 9 procentus pasiekėme. Pone Kreil sakė, kad negalime, kad sanklaudos politika e, būtų koncentruota ties klimato kaitos dalykais ir atsinaujinančią energetiką. Aš nesakau, kad e, tik tai tai turėtų būti, bet mes taip pat manome, kad reikia apdairiai taikyti lankstumo priemonės. Aš suprantu, kodėl kai kurios valstybės narės prašo lankstumo. Mes dėl to dabar deramės dėl e, taupaus energetikos išteklių e, naudojimo direktyvos, kad užtikrintume tą lankstumą. Tačiau problema su lankstumu yra ta, kad lankstumas dažnai reiškia, ar mes pasieksime savo tikslų ar ne. Nes labai dažnai lankstumas tampa tarsi priedanga daryti tai, ką nori. Komisija atliko analizę, dabar labai sudėtinga finansiš, numatyti finansavimą perspektyvoje, bet mes galvojame, kad geriausia pateisinti investicijas ES lygmenių bus, jeigu įrodysime, kad galėsime pasiekti savo politinių tikslų. E, dabar matome tendenciją, kad egzistuoja per daug prioritetų, jie per nelik plačiai išbarstyti, ne visuomet yra piliečiams aišku, e, kokia yra pridėtinė Europos vertė. Ir mes e, bandome dabar biudžete atspindėti dalykus, kurie e, žmonėms vietoje regionuose būtų aiškus. Dėl bioįvairovės praradimo jūs klausite konkrečiai, kaip mes atlikome paskaičiavimus, kiek kainuoja klimato kaita. Aš žinau, kad žemų CO2 emisijų kelių žemėlapyje kitur mes bandome taip pat įvertinti e, kiek naudos duotų švaresnis oras ir panašus dalykai. Aš manau, kad jūs e, visai teisingai pastebėjote, e, kad bioįvairovė siejama su ekonominiais dalykais, bet mums dar reikia metodikos, kad galėtume viską įvertinti. Pavyzdžiui, vykstant e, klimato kaitai ir stabdant ją, kokia bus nauda bioįvairovės kontekste komisija atskiri padaliniai dirba labai e, glaudžiai, kad būtų galima įvertinti tą ryšį tarp klimato kaitos ir bioįvairovės. Aš minėjau, kad vienam, e, vieną eurą reikia panaudoti keliems tikslams. Nereikia galvoti, kad vis naujos lėšos turi būti skiriamos e, tai vienai ar kitai ar trečiai sričiai. Mes, pavyzdžiui, jeigu užsitikrinsime. E, e, kad veiksmingai veiksime vienoje srityje, tai tas e, teigiamas rezultatas bus, e, turės teigiamą poveikio ir kitoms sritims. Lambert van Nistelrooy. Ačiū komisijos nariai. Dabar žodis ponui Lambert. Ačiū komisarė. Aš manau, kad jūs iš tikrųjų teisi. Dėl to, kad Reikia atitinkamai į darbo tvarkę įtraukti regionus, atskiras vietovės ir žinoma, negalima suskirstyti, padalinti fondų, reikia integruoto požiūrio ir taip pat vietos tarybose šis požiūris turėtų būti atitinkamai taikomas ir turėtų būti stiprus. Sakėte apie tai, kad reikėtų veiksmingiau išnaudoti pinigus, kad vienas plus vienas turėtų būti trys. Bet e, kai kuriais atvejais vienas ir vienas tampa lygų nuliui. Mes e, skiriame daugiau pinigų, tačiau kita vertus šalis turi ir savų išlaidų kartais mokslinio tyrimų ir plėtros rytyje, kartais taikomos įvairios rinkos priemonės, taigi aš norėčiau sužinoti daugiau apie jūsų darbą ir kurie kryptim einate taryboje, nes, sakykime, paimkime e- energijos efektyvumą. E, naujosioms šalims tai yra 7 procentai. E, ką mes darome su tais skaičiais? Kaip derin, vertinate tą finansinį stimuliavimą, ekonomikos stimuliavimą ir taupimo priemonės? Nes e, negalima gauti visko. Sakykime, Graikijoje e, investicijos į naujas ekonomikos rytis, į tvarę energetiką, į energijos gamybą, saulės energiją ir taip toliau. Ar viskas tai nemokama, ar e, tai kažkas daugiau? Kitaip, jeigu mes neatsakysime į klausimus, nežinau, kaip tai pasieksime. Ačiū, Monika Smolkova. Ačiū komisijos nariai. Aš tikrai vertinu jūsų pasisakymą ir tikrai suprantu, kad mes turime veiksmingai leisti mokesčių mokėtojų pinigus, tai labai svarbu. Praeitą savaitę Marselėje vyko pasaulinis vandens forumas ir klimato kaita taip pat susijusi su e, vandens problema ir mano šalyje e, mes e, kasmet kenčiame nuo potvinių. Aš norėčiau paklausti, ar yra kokiu nors priemonių kovoti su potviniais, nes e, šioje srityje tikrai tūksta disciplinas. Ačiū. Elizabeth Schroeder. Trumpai. Pirmiausia, manau, kad pat labai svarbu pažymėti, jog Europos parlamentas patvirtino ataskaitą susijusią su darbo vietomis ir tai apima daug dalykų, kurias minėjo ir pane Hildegard. Ir tame pranešime kalbama ir apie tai, kad atitinkamos strategijos labai svarbios, tai kažką tas, tą pranešimą mes jau pratvirtinome Ir tai reiškia, kad jau imsimės atitinkamų priemonių. Dėl reglamento, kai kurios struktūros vis dar kelia prieštaravimų ir reikia užtikrinti, kad Europą 2020 tikslų siekiama įvairiausiomis priemonėmis. Turime galvoti apie tvarų transportą ir apie šio aspekto įtraukimo ir tik tai tamet galėsime pasiekti tikslų, nes transportas taip pat yra svarbi viso konteksto dalis. Tai reikia dar kartą apsvarstyti ir komisija tai turi taip pat atsižvelgti. Regionų lygių šitai taip pat labai svarbu. Ir Europos regioninės plėtros fonde lygiai taip pat energetika buvo išimta kalbant apie protingus tinklus, turi, tinklai turi būti decentralizuoti ir į tai reikia investuoti. Reikia e, kompleksiškai tai žiūrėti. Nuotekos taip pat patenka į aplinkosaugos rytį ir apie tai reikia galvoti. Transporto komitetas pateikė gana gerą pasiūlymą. Sakoma, kad RPF e, kontekste reikėtų užtikrinti, kad įtrauksime uh, tvarų miestų transportą. Tai reiškia, kad tvarų transportą finansuosime ir taip, taip pat prisidėsime prie tų 20 procentų pasiekimo. Jeigu pažvelgsime į tai šiuo būdu, tai galbūt mums ir pavyktų pasiekti to, ko mes siekime. Būtent tokį tikslą mums kelia Europos komisija ir tai galėtume pasiekti. Mes neturėtume įsikipti į tos 20 procentų, reikėtų pasižiūrėti ir kitus reglamento aspektus ir užtikrinti, kad viskas ten yra. Ir labai svarbios yra investicijos, tačiau ir finansiniai tikslai labai svarbus, jeigu galvojate apie finansinius tikslus, tuomet turėtume naudotis tokiais taip vadinamas multifondais ir e, būtent taip, kaip ponia Hildega siūlė siekti tikslų. Taigi galvokime tą kryptimį, tai nėra klausimas, tai greičiau pasiūlymas pasvarstymui. Ačiū, Elista, bet Viktor Boštinar. Ačiū, ponia komisarė. Ir peticijų komitete ilgai balsavome, todėl pavėlavau į šį posėdį. Aš tikrai sveikinu jų pusį pasiryžimą į dabar tvirtinimas taisyklės kitam programavimo laikotarpiui. Tai į tas taisyklės įtraukti klimato kaitos aspektą. Ir grįšiu prie to, ką jūs jau minėjote, prie valstybių narių įsipareigojimus, kad e, pernai patikta Europos komisijos ataskaita pažymėjo, kad dabar galime pasiekti tik tai 10 procentų e, mūsų 2020 strategijos, užuot pasiekę 20 procentų. Aš dar kartą pakartosiu, e, pasiryžimą į sanglaudos fondą įtraukti ir tuos projektus, kurie susiję su pirma e, e, energijos taupinamų ūkiuose ir antra e, kogeneracinės elektrinės, kurios būtų, kurių galia būtų didesnė negu 20 MW. Aš čia nekalbėsiu apie naudą klimato kaitos aspektui, darbo vietų kūrimui ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijoms. Ir taip pat neminėsiu apie tai, kad to, kad sumažės energijos kainos. Tačiau Neseniai skaičiau tyrimą, Europos energijos centro tyrimą, ir jie minėjo elektrinių dydį. Ir mažos elektrinės, lyginant su didelėmis, netaip efektyviai naudoja kūrą. Ir e, mažoms elektrinėms reikia daugiau investicijų, lyginant su didelėms. Ir tuomet visa energetikos sistemos kaina padidėja. Taigi mano pasiūlymas, ir aš taip pat laukiu ir jūsų paramos, ar mes negalėtume kažkaip pagalvoti apie tai, kad reikėtų pakeisti taisyklės ir kažkaip statyti didesnės elektrinės ir kogeneracinės elektrinės, kad e, jos taip pat patektų į finansavimo sritį, nes tik tai tokiu būdu galėsime pasiekti Europą 2020 tikslų. Kitaip mes pamatysime, kad mums vėl nepavyko ir kad e, mums už mūsų nesėkmes tenka mokėtis ne tik tai valstybių narių lygių, bet ir kiekvieno piliečio lygių. Ačiū Jums labai ir lauksiu Jūsų pastabų ir aš pasistengsiu taip pat Jūs kiek įmanoma paremti. Ačiū. Tai buvo paskutinis klausimas mano sąraše, tačiau ir pati leisiu savo užduoti klausimą, ar e, klimato kaitos integravimo kontekste taip pat svarstote galimybę peržiūrėti direktyvas ir aplinkosaugos poveikio vertinimą atlikti, nes e, dabar jau daug kas pasikeitė nuo tų direktyvų patvirtinimo. Ačiū atsakymas paskutinį klausimą. Mes galvojame apie tai, tačiau, sakykime, kai kuriuose šalise tikrai pakils jūros lygis ir matome, kad to šalis koordinuos savo veiksmus, sakykime, jeigu planuojama kažką statyti uostuose, dabar tie pastatai nukelti į aukštesnį lygį. Ir kitais metais mes rengsime adaptacijos prisitaikymo strategiją ir jai rengdamiesi mes svarstome įvairiausius variantus ir mes stengiamės nebūti per daug preskriptyvus bendrai Europos lygių, nes iš tikrųjų įvairovė didžiulė, tačiau mes rengiame tą adaptacijos strategiją 2013 metų, metų pirmąjį ketvirtį jinai turėtų būti parengta Ačiū ponui Bastinaro už pastabas ir aš suprantu jūsų minėtas kogeneracinės elektrinės būtų įmanoma jas įtraukti į RPF, tačiau ir sanglaudos fonde joms vieta galėtų būti rasta. Iš tikrųjų, nauda būtų nemaža Ir ponia Kreil tai jau minėjo, kad vis dėlto sanglaudos fondų pagrindinis tikslas, pagrindinis dėmesys šiuose fonduose turėtų būti šiek tiek kitoks. Tačiau aš atsižvelgsiu tai, ką Jūs pasakėte ir komisijoje, vidinių lygmenių mes tai aptarsime. Taip pat ponia Šrioder kalbėjo apie tvarų transportą. Ir mes turime biudžete tikslą tvarus transportas ir tai būtų, užimtų 20 procentų S biudžete, RPF tai sudarytų 6 procentus ir atitinkamai 20 procentų. Mes susitelkėme į tas priemonės, kurios tiesiogiai susijęs su klimato taika, tačiau, negal, tačiau tikrai taip nėra, kad mes pamiršome tvarų transportą, jam skirta biudžete 20 procentų. Pone Bakler, Smolkova minėjo įvairiausius dalykus susijusius su vandeniu ir mano kolega pristatys vandenį po, po tom, po tomčik pristatys ataskaitas susijusią su vandeniu ir aš manau, kad Vis dėlto ateityje potvinių dalyje Europos daugės, tačiau kitose Europos dalyse - Portugalijoje, Graikijoje, Ispanijoje - vis dažnės sausų laikotarpių. Dabar, kiek žinau, Portugalijoje nelijo nuo, lap, nelijo nuo lapkričio mėnesio, netgi žiemą nelijo ir netgi Junktinėje karalystėje kai kurie regionai dabar techniškai kenčia nuo sausros. Taigi Mums reikia prisitaikyti ir parengti tą pranešimą apie vandenį ir upių baseinams skirti daugiau dėmesio. Ten jau yra vykdoma atitinkama politika, tačiau mes sieksime nuoseklaus e, visą apimančio požiūrio. Kągi mes darome su taryba, kuo padeda mūsų finansinis įnašas, jeigu nėra atitinkamo reglamentavimo. Uh, sakykime, su energijos efektyvumo direktyva, būtent to siekiama šią direktyvą, kaip parengti priemonės, kokie yra reikalavimai, ką reikia daryti. Biudžetas ir priemonės turėtų eiti lygiai grečiai, turėtų veikti kartu. Ir manau, kad regionų valdžia, vietos valdžia, e, nacionalinė valdžia sako, kad žinoma, dabar laikai yra sunkus finansinių požiūrių, kaipgi mes galime viską finansuoti ir kaip galime susidėti savo politinius prioritetus su biudžetu. Ir galiausiai, manau, kad labai svarbu e, pamatytume kad pritrauktume ir privačias iniciatyvas. Žinoma, mes negalime atnaujinti savo pastatų ir vamzdynų, naudodami vien valstybinės lėšas. Mes turime labai protingai panaudoti valstybinės lėšas, viešasias lėšas, pritraukiant privačias investicijas, nes darbai yra tiesiog didžiuliai ir jiems reikės daug lėšų. Pirmininkė, aš dabar E, priminsiu, Europos regiono asamblėje pradžioje minėjau jų atsiųstą laišką ir aš tiesiog pacituosiu, ką jie parašė. Jie sakė, kad pasikonsultavus su mūsų nariais, pirmininkas e, paremia RPF lėšų paskirstimą ir kad Europos regionų asamblėje sveikina Europos komisijos pasiūlymą skirti RPF lėšas Europą 2020 tikslų siekimui ir pripažįsta būtinybę veikti klimato, kovojant su klimato kaita ir mažinant CO2 išmetimą. RPF lėšų skirimas mažai anglės išmentančiai ekonomikai prisidės prie inovacijų ir geriausių praktikų šioje srityje. Aš manau, kad tai iš tikrųjų svarbi žinia tiems, kurie siekia mums padėti su šiomis programomis. Ir žinau, kad valstybėms narėms dažnai reikia daugiau linkstumo ir kad regionai turėtų galėti patys nuspręsti, kaip viską panaudoti, tačiau e, jie labai aiškiai pasakė, kad jie, iš tikrųjų remiamos daugelis iš politikos ryčių. Ačiū pirmininkė. What you have just said Komisijos narė, jūs žinote, kad ne, kalbame ne tik apie regionus, bet ir apie miestus, apie merus. Svarbu, kad e, priemonės dėl prisitaikymo būtų taikomos ir vietose, miestuose. Ačiū. Day, you have a long day here. Thank you. Thank you.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 Kolegos, kadangi dar turime 20 sekundžių iki balsavimo pradžios, noriu informuoti Jūs apie politinių koordinatorių priimtus sprendimus vakar vakare. Taigi, pranešimai savo iniciatyva ir gyvenimo pranešimai koordinatoriai susitarė paprašyti renkti pranešimus savo iniciatyvą. E, ne, sanglaudos politika energetikos politiką sanglaudos politikos kontekste. Dar svarstome pavadinimą. Toliau regionai ir klimato kaita bei restruktūrizavimas. Taip pat dar patikslinsime pranešimo pavadinimą, tai yra antras pranešimas. Trečias pranešimas tai yra septintoji pažangos ataskaita dėl ES anglaudos politika jį rengs, jį rengs Aldė. Toliau dėl įgyvendinimo pranešimų. Yra pateiktas prašymas parengti pranešimą dėl ES solidarumo fondo įgyvendinimo, tai yra EPP frakcijos prašymas. Antras klausimas, dėl kurio priėmėme sprendimą. Tai yra bendri klausimai su ITRE komitetu dėl to, kaip susijęti 20 metų perspektyvą su struktūrinė regioninė pers politika. Toliau, gegužės 29 dieną per mūsų posėdį penkiol, nuo 15 iki 16.30 vyks šie klausimai. Toliau mūsų kadencijos antroje, pusė, nuspre, antroje pusėje nusprendėme mm, įkurti ryšių centrą dėl lyčių aspekto integravimo ir koordinatoriai sutarė, kad tas kontaktinis asmuo bus Elizabeth Schroeter. Ji šias pareigas ėjo pirmąją kadencijos pusėje. Manau, kad Elizabeth tai žino ir sutinka tęsti darbą. Dabar pradėkime balsavimus. Ir kaip visada norėčiau pasitikslinti, ar turite balsavimo korteles ir ar veikia balsavimo aparatai. Surenkime bandomąjį balsavimą, skelbiu jo pradžią, pažiūrėkime, ar veikia aparatūra. Thank you. I want to tea. Oh, uh, it's coffee. Okay. Coffee? But I can, I can take coffee. Okay. The, we can close the vote? I don't see. It. No, we, we can't close it, colleagues. Kolegos, negalime dar baigti balsavimo. Yra įdėtos 40 kortelių, bet balsavo tik 36 kolegos. Prašau visų balsuoti. Taip, 37 balsavo, 40 kortelių įdėta aparatus. Nežinau, kodėl kiti nebalsuoja, gal neveikia jūsų aparatūra. Ne, dabar jau veikia, taigi galime pradėti balsuoti. Turime balsuoti dėl dviejų dokumentų. Pirmasis mm, sprendimas dėl rizikos pasidalymo priemonės. Matau, kad daug kas kalbasi, vaikšto, o aš noriu pradėti balsuoti. Ar visi susėdote? Prancūzija balsuojate su mumis ar ne? So we start with compromise 11. Pradedame nuo 11 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaikė pritarta. 12 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimta. Dabar periname prie pakeitimo dėl antros straipsnio. Žodinis pakeitimas. Kas ar kas nors prieštaraujo žodiniam pakeitimui. Taigi kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Man atrodo, kad nepakankamai aiškiai keliate rankas. Labai sunku jūs matyti, ypač dėl to, kad pro langus šviečia saulė. Dabar 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar Trečias konstatuojamoji dalis - žodinis pakeitimas, ar niekas neprieštrauja jo pateikimui. Tada balsuojame dėl jo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešta konstatuojamoji dalis - žodinis pakeitimas. Ar niekas neprieštrauja jo pateikimui, tada balsuojame, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Žodinis pakeitimas 11 konstatuojamai daliai, kas niekas neprieštraujo pateikimui, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Pakeitimas numeris 22 kas už, kas už 22 pakeitimą, kas prieš susilaikė atmestas. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštrauja žodinio pakeitimo pateikimui. Taigi balsuojame dėl šešto pakeitimo su pakeitimu. Kas už prieš susilaikė priimta. Aštuntas kompromisas. Kas už prieš susilaikė priimta. Pakeitimas numeris 8 su žodiniu pakeitimu. Niekas neprieštarauja žodiniam pakeitimui. Taigi balsuojame dėl aštunto pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Dabar devintas pakeitimas. Tai žodinis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmestas. Dabar biudžeto kontrolės komiteto pakeitimai. balsuojame dėl pirmo pakeitimo, kurį pateikė biudžeto kontrolės komitetas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Viskas dabar balsuosime dėl ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto pakeitimų. Galut... Nebalsuojame, balsuojame dėl galutinio teksto, elektroninis balsavimas. Taigi balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo su pakeitimais elektroniniu būdu. Vienu EPP nariu per daug turime. Dabar jau viskas gerai. Taigi balsuojame dėl teisėkuros pasiūlymo su pakeitimais elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Pritarta 35 už, 2 prieš, 6 susilaikė. Dabar teisė kūros rezoliucija, vėlgi balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Dar ne? Du žmonės nebalsuoja, nežinau kodėl. Baigiame balsuoti. Trys asmenys nebalsavo. Tai 36 už, 2 prieš, 5 susilaikė. Pritartam. kolegos, dabar antrasis balsavimas. Tai yra Nuno Tekšė yra pranešimas dėl atokiausių regionų. Taip, Prašau. Dėl darbo tvarkos. Norėčiau pareikšti savo nusivylimą dėl to, kai buvo dirbama su to pranešimu, nors suprantu, kaip viskas vyko dabar, bet nesuprantu, kodėl pranešėjas anksčiau nepradėjo renkti e, šio pranešimo, kad būtume galėję jį aptarti. Ir tikrai labai didelį nerimą kelia tai, kad pakeitimų vertimai mus pasiekė praėjusį trečiadienį ir turėjome labai mažai laiko iki ketvirtadienio balsavimo. Dauguma narių jau buvo išvykę iš parlamento ir neturėjome laiko aptarti to frakcijoje. Tai yra labai blogas precedentas ateičiai. Tikrai netaip turi būti dirbama su pranešimais. Dar blogiau yra tai, kad nebuvo pateiktas oficialus kompromisų vertimas ir norėčiau padėkoti ponui Karkalą už tai, kad pareikalamo vertimo. Ir dar norėčiau pasakyti, kad nėra oficialaus vertimo, pakeitimų vertimo į estų kalbą. Tai yra viena iš šešėlinių pranešėjų kalbų ir labai nusivylusi esu, kad ir šiame posėdė nebuvo pateikti vertimai į estų kalbą. Gal galėčiau paprašyti nuo šiai yra sureaguoti į kolegės žodžius. Ačiū. Vienintelis dalykas, kurį, gal, kurį galiu pasakyti pirmininkė, yra tai, kad šis pranešimas buvo rengiamas labai sunkiomis sąlygomis. E, turėjome renkti susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Jis turėjo būti antradienį ar trečiadienį ryte. Paprašiau e, geresnio bendradarbiavimo, kad galėtume pagerinti šį pranešimą. Ir darbas vyko taip dėl galiu pasakyti, kad jeigu nebūtų šiandien balsuojama, tai tektų balsuoti per kitą. Negalėtume balsuoti per plenarinę sesiją. Kolegos bendradarbiavo tiek, kiek galėjo ir galiu pasakyti, kad dabartinis rezultatas mane tenkina. Bet labai gaila, kad kolegos negalėjo dirbti savo gimtają kalbą. Ties bet tikiuosi, kad tai neužkirs mums kelio e, dirbti toliau. Yra keletas norinčių pasisakyti, tarp jų ir Konstanca Krell, žinoma, negalima dabar renkti diskusijos. E, taigi aš norėčiau pasteirauti, gal kas nors, gal yra dar prieštaraujančių prieš balsavimą. Dėkoju, pirmininkė, ne apie esmę dabar diskutuojame, bet tai gali sukurti precedentą. Uh, Žinau, pažįstu kolegą Teišė ir žinau, kaip laikas spaudžia mus. Tekstas dabar pateiktas prancūzų kalba. Jeigu balsuosime dėl jo, gali atsirasti precedentas. Kita kartą reikės uh, tik tai pagal vokiškai tekstą balsuoti. Reikia E, galima, aišku, sakyti, kad e, bus parengtas greitai vertimas, bet nieks neužtikrins jo tikslumo. Galima galbūt tai balsuoti dėl savos iniciatyvos pranešimų, bet kai kalbame apie teisėkuros pranešimus, reikia, kad būtų tikrai patikrintas vertimas pateiktas, kad galėtume dirbti su išverstu tekstu, tam, kad galėtume deramai dirbti. Uh, Galbūt šį kartą padarykime išimti, tačiau iš esmės turime ką, užtikrinti, kad vertimai mums bus pateikti, patikrinti, kad galėsime dirbti. E, jūs sakote, kad e, reikia nesukurti precedento, aš suprantu jūs. Pone Krel. E, pritariu Markus Piperiui. Taip pat manau, kad e, šiek tiek kyla problemų, kadangi šešėliniai pranešėjai, bent ne visi iš jų, negalėjo e, dirbti su prancūzišku tekstu ir daug e, koordinatorių nemoka prancūzų kalbos. Taip pat ir aš nekalbu prancūziškai ir negaliu pasakyti, ar tie kompromisiniai pakeitimai yra geri ar ne. Aš suprantu, koks yra aktualus šis klausimas. Mes frakcijoje kalbėjome apie šį klausimą ir sutarėme, kad tai parlamentas neturėtų dirbti. Reikia įprastai, pagal įprastą tvarką mums veikti. Ateitie tikrai taip negalime elgtis. Ir tai visai nėra susijęs su mūsų nuomonė apie labiausiai nutolusius regionus. Kai kas sako, reikia balsavimą atidėti. Paskui išgirdome, kad socialistai tarsi priešinasi pasiūlymams dėl atokiausių regionų. Taip ne, nėra tai tiesa. Mes tik šį rytą 9 val. pamatėme paskutinius kompromisinius pasiūlymus. Labai sunku buvo sudaryti balsavimo sąrašą, kad spėtume 10 val., nes klausimas labai sudėtingas. Neįmanoma labai greitai viską e, perprasti. Šį kartą reikėtų taikyti išimti, bet aš nenorėčiau, kad dar pasikartotų tokia praktika. Pone Šriuter. Kiek žinau, buvo pateiktas e, prašymas atidėti balsavimą. Ir paskutinę minutę buvo nuspręsta įtraukti klausimą į šios dienos darbo atvarkę. O balsavimo sąrašą gavome tik tai šiandieną, tai dar kartą atspinti, kaip viskas buvo vėlai daroma. Ir paskutiniai kompromisai dar šį rytą buvo rengiami. Aš pasisakyčiau už balsavimo atidėjimą ir manau, kad šešėliniai pranešėjai sutiks su manim, kad taip ir reikia dirbti. Aš sakau, kad reikia atidėti balsavimą. Lambertas Van Nistelrooy. Pirmininkė. Jau daug kas buvo pasakyta. Tikrai neturėtume taip dirbti. Bet kita vertus noriu pasakyti, kad mes dabar rengiame teisėkuros pasiūlymus. Ir šiuo laikotarpiu mes matome, kad parengtas dokumentas atokiausiams regionams. Žinome, kad gegužės mėnesį komisija paskelbs komunikatą dėl savo politikos priemonių šiuo klausimu. Tai susiję ir su strategija Europa 2020. Būtent todėl kolegoms ir koordinatoriams noriu pasakyti štai ką. Galbūt būtų vis tik tai galima balsuoti ir paprašyčiau visų, e, kurie yra atsakingi pasirenkti balsavimui. Mes plenarnėje sesijoje jau išdėstėme savo viziją prieš maždaug pusantrų metų, taigi manau, kad turėtume pabandyti padaryti viską, ką galime. Sako, sako kolegos, kad reikia atidėti balsavimą. Bet jeigu pasižiūrėsime į turinį, tai vis tik tai galėtume balsuoti, bet žmonės esantys salėje turi apsispręsti. Praeitą savaitę sakėme, pabandykime balsuoti, pajudinkime visą procesą, išjudinkime jį, įtraukime į darbo tvarkę šį klausimą. Mes nenorime pasireikšti savo manęs po komisijos pareiškimo. Dabar e, ponas Godmanis, o paskui nuspręsime aš e, raginu visus pradėti balsuoti ir dėl paprastos priežasties. Biudžeto komitete yra parengta nuomonė šiam pranešimui Labai daug apie tai kalbėjome, nežinome, kad siūloma sumažinti finansavimą 47 procentais. E, kitoje daugiametėje finansavimo programoje. Kitas dalykas, e, šį ketvirtadienį kalbėsime apie biudžetą apskritai ir e, konferencijos dalyviai bus pirmieji, kurie pamatys, ar mes siūlome užtikrinti 5 e, procentus, 5 e, procentais daugiau, ar 3,16 procentų, kaip kad siūlo komisija. Taigi, mūsų pranešime šitame atsispindi visas mūsų surūpinimas, visi pasiūlymai, kurie nurodytų, kaip, kaip galima geriau spręsti atokiausių regionų situaciją. Tai nepaprastai svarbu ir žmonėms, kurie rengia biudžeto projektą, jie norėtų sulaukti mūsų nuomonę šiandieną. Nes jeigu mes e, atidėsime, tai iškils kiaušinio ir vištos problema. E, bus e, siūlomos lėšos, bet nebus aišku, kaip jas paskirstyti pagal kitas kategorijas. Man taip pat nemalonu ir apmaudu, kad uh, neturime vertimo į kitas kalbas, nes aš pats nelabai moku, nežiūrint keletos metų praleistų čia prancūzų kalbos, bet e, žmonės parengė kompromisus. Pozicija nėra labai konfliktiška. Gerbiami kolegos, išklausėme pranešėjo, išklausėme kolegų, kurie. Dar jūs norite kažką pasakyti? sako pirmininkė. Taigi išklausime visų, kuriems buvo sunku susitarti dėl pakeitimų. Išklausėme argumentų, kodėl reikėtų dabar balsuoti, e, galvojant apie mūsų komiteto interesus ir interesus, kuriems atstovaujama. Aš pasitikrinau taisyklės, 156 e, taisyklė, šešta pastraipa sako, kad balsavimas atidedamas, jeigu komiteto bent vienas narys pasako, kad dėl lingvistinių priežasčių reikia atidėti balsavimą. Jeigu kas nors nori pareikšti tokią nuomonę, e, aiškiai pasiūlymo, neišgi, aiškaus pasiūlymo tokio neišgirdome. Jeigu kas nors nori pasiūlyti, tada galima atidėti balsavimą. Tai yra vienintelė galimybė. Dabar uh, Išklausėme visų argumentų už ir prieš, išgirdome, kas yra problemos, sutarėme, kad tai netaps precedentu. E, kaip e, įsivaizduoju, visi e, būsimi pranešėjai sutinka su tuo, bet mes galėsime tęsti koordinatorių posėdėje grupėje šios klausimus, o dabar turime apsispręsti. Jeigu kas nors oficialiai pasiūlys atidėti balsavimą dėl lingvisnių priežasčių, tai atidėsime nematau, kad kažkas tą padarytų, taigi periname prie balsavimo. Pradėsime nuo šešto kompromiso. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisas už. Kolegos, kelkit rankas. O prieš susilaikė priimta. Ponas Tirolin. Excusez-moi, encore une fois. Un amendement oral pour le compromis numéro 7. Okay, so you're welcome to read, yeah. Prašom paskaityti. E, sakoma ten, kur e, atokiausi regionai, e, kuriuose sąlygos yra sudėtingesnės negu kitose regionuose, reikia žodį ada, kiti keisti žodį tam tikri. Ar kas nors prieš? Tai balsuojame dėl septinto kompromiso su pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė. Primta. Pereikime prie 76 pakeitimo. Antra dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntas kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 85 pakeitimas. Už. 85 pakeitimas už. Prieš susilaikė, priimta. Devintas kompromisas už, prieš. Ponas Tiroli, prašau, dar kartą. Kalbėtos nesijungia mikrofono. E, mes reiškėme susirūpinimą, kad mokėjimai bus skirti regionų struktūriniam atsilikimui sumažinti, norėčiau pakeisti tekstą, e, kuriam sakoma šie regionai, e, žodžiais atokiausi regionai ir regionais, kur e, gyvena nedaug gyventojų. Kas už šį pakeitimą su naujų pakeitimų prieš susilaikė patvirtinta. We... We go to amendment 94 now. 90... Dabar 94 pakeitimas už, prieš, dar kartą. 94 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. O 9, dėl 93 nebalsuosime? 93 patenka į 8 kompromisą. Šį rytą buvo išsiustas atnaujintas balsavimo sąrašas ir šis pakeitimas patenka į 8 kompromisą. Minutėlę aš viską tai susirasiu. atrodo buvo padaryta klaida, techninė klaida. Ir Karvalijau tai šiandien ryte pastebėjo, tačiau vis tik tai nieko nekeičia ir e, jeigu kažkam kyla abejonių, viską įsiaiškinkite su Karla vėliau. Taigi jau balsavome už 94 pakeitimą, dabar perikime prie 96 pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 98 už prieš susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. Vienuoliktas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 111 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 113 už, prieš, susilaikė, priimta. 114 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar yra prieštraujančių žodinių pakeitimų? Ne, tai tuomet su žodiniu pakeitimu už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 13 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 14 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 127 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 131 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Pereiname prie 16 kompromiso už, prieš, susilaikė, priimta. 139 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 141 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 147 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 kompromisas A dalis. Pakeitimai 67, 93 ir 151, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 112 pakeitimas, antra dalis. Kas už? Dar kartą, 112 pakeitimas, antra dalis, dėl jos balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimo pradedame. Balsavimą baigiame. Atmestas. 158 pakeitimas už, prieš. Dar kartą, 158 už, prieš, susilaikė, priimta. 159 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 169 už prieš susilaikę priimta. 171 už prieš Pasitikrinkime dėl 171, atrodo, kad jis buvo patvirtintas, tačiau nesu tikra. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta 24 už 15 prieš. 22 kompromisas už prieš susilaikė priimta. Kolegos yra pasiūlymas Dabar siūloma, kad išskyrus ketvirtą pakeitimą visur siūloma išbraukti teksto dalį ir pranešėjas siūlo išbraukti dalį teksto. Taigi galėtume balsuoti dėl visų kartu išskyrus ketvirtą. Taigi nuo 1 iki 45 galėtume balsuoti kartu išskyrus ketvirtą pakeitimą. Ne, kažkas garsiai sako ne. Dėl pakeitimų, dėl antro ir ketvirto pakeitimo prašoma balsuoti atskirai, o dėl visų kitų kartu. Nuo 1 iki 45, kas už, prieš, patvirtinta, dėl antro pakeitimo, už, prieš, susilaikė, priimta. Ir ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar galime pereiti prie konstantuojamosios dalies. Konstantuojama dalis, pirmas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas. Ar yra žodinių pakeitimų? Ne. Taigi dėl viso kompromiso už Ne, vis dėlto nėra žodinio pakeitimo. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 62 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Biudžeto komiteto pasiūlymai. Ketvirtas pasiūlymas. Biudžeto komiteto pasiūlymas, kad už, prieš, susilaikė priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Tai reiškia, kad galime pereiti prie šešto pasiūlymo už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas atkrenta, taigi pereiname prie įtre komiteto pakeitimų. Ketvirtas pasiūlymas už, prieš, susilaikė priimta. Dešimtas pasiūlymas už, prieš, susilaikė priimta. Vienuoliktas už, vienuoliktas už, prieš, susilaikė priimta. Dvyliktas už, prieš, susilaikė priimta. Tryliktas už, prieš, susilaikė priimta priimta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar galutinis balsavimas dėl viso. Elektroniniu būdu balsuosime, balsavimą pradeda. Balsavimą baigiame. Vien, vienu socialistu per daug prašome išimti savo kortelę. Dabar jau gerai. 36 už 2 prieš didelę daugumą patvirtinta. Labai ačiū. Kaip jau ir susitarėme, padarysime išvadas iš mums susikloščiusios padėties ir paskui aptarsime, kaip toliau elgtis atitinkamomis situacijomis. Dabar 12 punktas. Kolegos mums liko 1 valanda ir 22 minutės trims pranešimams. E RPF, Sanglaudos fondui ir ETC. Ir taip pat turime kolegas iš regionų komiteto ir pagrindinį dėmesį turėsime skirti regionų komiteto nuomonėms. Dar kartą paprašysiu kolegas iš regionų komiteto pasistengti kalbėti trumpai, stengtis neskaityti visų pranešimų, o juos pateikti taip, kad mes galėtume skirti daugiau laiko jų aptarimui. Pradėsiu nuo Michael Schneider. Tikiuosi, kad jis jau atvyko. Taip, matau jūs. Ir Manau, kad mums iš tikrųjų reikia salėje tylos ir ramybės, nes svarstysime svarbius klausimus. Pradėsime nuo RPF pranešimo ir regionų komiteto nuomonės. Michaelis Schneider, žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju, kad pakvietėte mane į komitetą. E, džiaugiuosi galimybę pasikeisti nuomonėmis. Dirbu Koter komisijoje. Ji yra atsakinga už šį klausimą ir prieš dvi savaitės aptarėme rezoliuciją, šią rezoliuciją Lisabonoje. Gegužės mėnesį dėl jos bus balsuojama plenarinėme posėdėje. Stengdamasis kalbėti trumpai, pristatysiu pagrindinius nuomonės aspektus. Kalbėsiu tik apie pagrindinius dalykus, nekalbėsiu apie bendrą vertinimą. Iš esmės vertiname teigiamai, taigi tai bus mano išeitinė pozicija. Dabar keletas konkretesnių pastabų. E, trečias straipsnis - EFRA intervencijos teritorijos yra parengtas tų teritorijų sąrašas. Manome, kad jis tinkamas, taip pat tinkami ir tikslai. Jie atitinka ir strategijos 2020 tikslus. Bet šiek tiek kitaip nei teigia komisija. Mes manome, kad ir išsivyščiusiuose regionuose gali prireikti pasigilinti į infrastruktūrą, infrastruktūros rytis. Gali prireikti investicijų, pavyzdžiui, į transportą ar informacinės ryšių technologijas. Ir to gali prireikti ne tik silpnesniuose, bet ir labiau išsivyščiusiuose regionuose. Taip pat manome, kad reikia remti produktyves investicijas, tiek, teikiant tiesioginę paramą investicijoms. Ir jeigu kalbėsime tik apie mažas ir vidutinės įmonės, tai to nepakaks, kad įgyvendintume pramonės politikos tikslus globalizacijos sąlygomis. Ateityje ir didelėms bendrovėms gali prireikti tam tikros pagalbos ir tokia galimybė turi būti numatyta. Daugelį regionų didelės bendrovės atlieka tam tikrą struktūrinį ir politinį vaidmenį. Daug didelių bendrovių taip pat perduoda, pasirašo sutartis su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Taigi tas darbas, kurį gauna didelės bendrovės, galiausiai pasiekia ir mažas ir vidutinės įmonės. Produktyvių investicijų rėmimas turi būti esminis dalykas, siekiant įmonių didinimo, įvairinimo, numatant tam tikras procedūras gaminiams ir paslaugoms, kad būtų sukurtos tvaresnės darbo vietos. Kalbant apie komisijos nustatytus reikalavimus, jeigu investicijos būtų daromos tik tam, kad įmonės išliktų, tai tikrai netitiktų Europos struktūrinių poreikių. Be to, parama moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai neturi apsiriboti vien viešosiomis institucijomis. Manome, kad reikėtų, kad parama galėtų gauti ir privačios institucijos, ypač kai kalbame apie jungtinius projektus privačių bendrovių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų. Tokias iniciatyvas reikėtų remti. Tiek būtų apie trečią punktą. Toliau ketvirtas - tematinė koncentracija. Mes jau esame pareiškę nuomonę apie ketvirtą straipsnį manome, kad teminės koncentracijos reikia. Ji padeda siekti konkrečių tikslų, tačiau kvotos ir dalis tenkančios atskiriems fondams nėra tinkamas požiūris. Mūsų nuomonė, kad tinkamas lygis būtų regioninio bendradarbiavimo e, programos. Būtent jos turi lemti teminę koncentraciją. Dėl ketvirto straipsnio negalima numatyti centralizuoto diktato. Reikia daugiau e, dėmesio skirti vietos lygiui. Vietos lygmens institucijos turėtų labiau įsitraukti į projektų planavimą, atsižvelgdamos į savo prioritetus. Taip pat turi prisidėti ir prie strategijos Europa 2020. Taigi manau, kad tą nuostatą, kuri yra pasiūlyme, reikėtų išbraukti. Žinau, kad e, apie tai buvo kalbėta su komisijos nariu Han ir galbūt per plenarinę gegužės mėnesio sesiją galėtume paieškoti kompromisinio sprendimo. manome, kad tą 80 procentų investicijų kvotą išsivyščiusiuose regionuose galima būtų sumažinti. Reikėtų pagalvoti ir apie Europos socialinį fondą. Reikėtų galvoti apie kitas galimybės. Toliau prieš paskutinis e, straipsnis ar punktas - tvari miestų plėtra. Ir čia mūsų nuomonė reikėtų mažiau centralizuotų priemonių, labiau valstybės narės ir regionai turėtų prisimti atsakomybę. Būtent jos turėtų spręsti, kas turi būti jų veiklos programuose, kad būtų užtikrinta tvari miestų plėtra. Mūsų nuomonė tas nustatytas 5 procentų dydis nėra visiškai neteisingas, tačiau e, dėl visų detalių turi būti sprendžiama decentralizuotai. Pavyzdžiui, partnerysčių rėmose taip pat reikia galvoti apie teminę koncentraciją ne tik miestų regionuose, bet ir kaimo vietovėse bei priemeščių teritorijose. Ten taip pat reikia sudaryti partnerystės. Dėl miestų sąrašo nemanau, kad jo reikėtų. Čia, manau, turėtume būti atviri ir sąrašas turi būti tik preliminarus. miestų plėtros plėtros kontekste mes e, galvojame apie integruotas teritorinės investicijas, bet manome, kad šios priemonės turi būti neprivalomos, o fakultatyvios. Apie tai kalbama 99 straipsnėje. Regionų administracinės ir finansinės institucijos turi uh, kalbėti su vietos asociacijomis, turint galvoje jų turimus techninius gebėjimus. Taip turi būti nusprendžiama, ar bus naudojamas ši galimybė. Toliau e, miestų plėtros forumas, aštuntas straipsnis. Mes nemanome, kad jo reikia, nes jau egzistuoja Urbakt programa, kuri, kaip visi teigia, yra puikiai įgyvendinama. Ir be to turime Europos institucija, kuri atstovauja regionams ir miestams. Tai yra regionų komitetas. Mes atstovaujame ne tik regionams, bet ir pas mus dirba miestų merai. Taigi regionų komitetas taip pat gali bendradarbiauti su komisija. Ir siūlome mūsų paramą labai atvirai. Mes manome, kad mes daug ką galėtume nuveikti vietoj šio formo. Toliau dešimtas straipsnis. Miestai, kurių demografinė būklė yra nepalanki. E, gyventojų skaičiaus problemos išryškėja įvairiose regionuose. Yra daugybė Europos regionų, kuriuose gyventojų skaičius mažėja ir tai yra didelis smūgis tų regionų ekonomikos vystimuisi. Manome, kad reikėtų užtikrinti, kad pagal RPF pasigilintume ir į iššūkius, kuriuos kelia gyventojų skaičiaus pokyčiai. Taip pat turime galvoti ir apie kitus iššūkius. Mes esame atnešę savo nuomonės um, kopijų, turime pateikę pasiūlymų įvairiems straipsniams. Turiu su savimi šį dokumentą, galite su juo susipažinti ir manau, kad ir toliau artimai bendradarbiausime su ponu Olbricht. Dėkui žodis Janui. Dėkui pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai iš regionų komiteto už labai konkretų, aišku pasiūlymą. Mes jau senokai dirbame, keičiamės nuomonėmis ir manau, kad jos e, sutampa daugiau ir mažiau. Dėl detalių egzistuoja tam tikri jautrus elementai, kuriuos atsižvelgs pranešėjas, taip pat tai yra svarbu ir parlamento pranešime. Pirmoji yra trečiojo straipsnio problema dėl taikymo srities ar apriepties. Tai susijęs su neigiamu ir teigiamu dalyku. Neigiamas yra tai, kad draudži, draudimas investuoti į infrastruktūrą, pagrindinės paslaugas, infrastruktūrą, kur užtikrinta pagrindinės e, nuostatas, tokios susijusia kaip transportas, išskyrus transportą, informacijų komunikacijų technologijas ir taip toliau. Komisija siūlo šį draudimą e, reglamente dėl to, kad egzistuoja Europos transporto priemonė reglamente draudžiama investuoti į šios dalykus. Infrastruktūra, kuri užtikrina e, bazinės transporto paslaugas. Ogi manau, kad viena dalis, kad vienas dalykas yra užtikrinti, kad mažiau išsivystę regionai galėtų investuoti į infrastruktūrą, kuri užtikrina pagrindinės e, paslaugas. Šiandieną e, egzistuojantis dalykai turėtų egzistuoti ir rytoj. Vis daugiau signalų girdime iš labiau išsivyščiusių regionų apie tai, kad neturėtų viskas būti taip griežtai reglamentuojama, nereikėtų drausti tokias investicijas situacija yra keičiasi. E, kalbam apie krizę, klimato kaitą, kitas problemas, taigi reikia galvoti, kas yra tikrai būtina ir neužverti kai kam durų. Kitas e, klausimas dėlės įmonės. Noriu priminti Jums, kad visiškai draudžiamos gamybinės investicijos e, didelėse įmonėse, bet ir e, MVI. Bet pirmiausia iškyla problema su tokiais regionais, nes jie savo, kad tai neturėtų būti, nes e, didelės įmonės tokiuose regionuose dirba su MVI ir jeigu didelių, didelės įmonės bus visiškai atkirstos nuo šito dalyko, uh, Aš susitikęs buvau su žmonėmis iš tokių regionų, kurie užsima gamybą ir jie sakė, kad e, tarptautinės didelės bendrovės pradeda veikti tokiuose regionuose ir nereikėtų jų atkirsti. Galbūt galima e, kaip nors suformuluoti kitaip pasiūlymą. E, sakyti, kad didelės įmonės bendrovės kurios yra susijusios su MVI gamybos procese neturėtų būti e, atskirtos. MVI labai dažnai priklauso nuo didelių bendrovių. Taigi, gal galima rasti kompromisą. Dar norėčiau priminti, kad e, reikia ne taikyti išimties e, toms paslaugoms, ypač jeigu atsiranda MBI elementas. Pranešėjas taip pat siūlo visiškai išbraukš, išbraukti ketvirtą straipsnį, kadangi e, dirbame su taryba pagal bendrą sprendimo procedūrą, su taryba esame sutarę, kad taryba nepareikš kokios nors ypatingos pozicijos dėl šios straipsnio. E, ir e, daugelis valstybių narių sutarė dėl teminės koncentracijos klausimas yra tik tai kokiu lygmeniu ir kaip e, griežtai tai apriboti. Turime nuspręsti, ar reikia keisti procentą nuo 80 iki 60 ar 70. E, logika būtų ta pati, tik tai procentinis dydis kitoks arba reikėtų numatyti koncentraciją, bet parinkti, leisti partneriams teminės temas. Vieną, trečią, ketvirtą, vieną, penktą, šeštą, vieną, pirmą, penktą, aštuntą ar panašiai. Tad būtent būtų galima leisti pasirinkti ne taip griežtai temas. Gal pavyzdžiui, kažkas pasirinks energijos taupimą ar panašiai Taigi manau, kad galbūt galima būtų išbraukti tą pasiūlymą, bet gal to ir neverta daryti. Ir sutinku su jumis, kad 80 procentų e, transportų į miestuose nėra priimtinas pasiūlymas. Kai kalbu apie žemų CO2 emisijų transportą mieste, nekalbu apie investicijas į uh, E, transporto infrastruktūrą, nes to yra neleidžiama pagal pasiūlymą tiek dėl ketvirto straipsnio. Penktas straipsnis Urban. Kalbėjome apie tai daug vakar. Ir e, pagal partnerystės kontraktą, kuris apibrėžtas bendrųjų nuostatų reglamente, žinau, kad bus labai griežtamos sąlygos dėl e, šių pasiūlymų ir aš nežinau, ar reikėtų, gal reikėtų atsisakyti visai sąrašo, ne, nepateikti net orientacinio, nes jis gali reikšti bet ką. Taigi siūlau visiškai atsisakyti to sąrašo ir kalbėti tik tai apie kriterijų sąrašą e, specialiems veiksmams su 5 procentais. Tie veiksmai, aš bent jau pateiksiu komitetui tokį pasiūlymą, E, dėl funkcinių miestų teritorijų reikėtų susitarime nacionalinėme nuspręsti, kokio tipo funkcinės e, miesto teritorijos bus, ar tai bus maži miestai, vidutinė didžia miestai su e, priemieščiais, ar kaip komisija siūlo didelis miestas ar dalis su tam tikromis kitomis teritorijomis. Taigi tiek dėl tų 5 procentų metodologija nelabai yra e, lengva, bet e, po komisijos pastabų aš e, pateiksiu pasiūlymą pranešime, kad miestai, miestų teritorijos turėtų galimybę, nebūtų prievalis, bet o galimybę gauti tam tikrą dotaciją. Kai kuriuose valstybėse narėse regionai miestams atiduoda visas galės, kai kur yra tik tai dalinės, pavyzdžiui, atrenkant projektus. Tai tiek dėl tų 5 procentų. Logiškai. Taip, jeigu mes atsisakysime sąrašo, tai ir platformos reikia atsisakyti nes tai yra platforma, kuris siejama su miestais esančiai sąraše. Reikia galvoti apie tai, kaip atliks, atliktas bus vertimas, tą gali padaryti ir kiti. Urbakt, pavyzdžiui, arba dabartinės struktūros gali leisti atlikti vertinimą. Taigi teisinėme tekste neturėtume tokių dalykų rašyti, tai yra teksni, teisinis tekstas, o ne koks nors paaiškinimas ir neturėtume naujos platformos kurti šiame tekste. Paskutinis dalykas, jūs apie tai nekalbėjote, bet apie tai kalbama dokumente, tai yra pozityvi nuomonė dėl indikatorių ar rodiklių. Aš pats netai palankiai žiūriu į juos, turiu galvoje Europos regioninės plėtros fondą. Ne visi iš jų yra susijęs su realiais investiciniais prioritetais ir aš tikrai kur kas kritiškiau į juos e, žiūrėčiau. Reikėtų dar paanalizuoti juos, nes jie siemi su sėtimis, kurios, kurių reglamentas neapima. Reglamente e, nėra miesto politikos, bet šio indikatoriai yra skirti miesto politikai, pavyzdžiui, kvadratinių metrų skaičius. Tai nėra pats gudriausias e, indikatorius arba rodiklis. Arba kitas dalykas e, - urbanizuotos teritorijos. Ko, ką tai reiškia, koks tai rodiklis, skaičius tokių teritorijų. Taigi tiek. E, Ačiū prieš suteikdama žodį poniai Vestalen ir paskui poniai Šviter, aš norėjau pasiteirauti dėl mažų ir vidutinių įmonių. Netiesa, kad dabar mažos ir vidutinės įmonės naujosiose valstybės narėse negali pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Žinoma, yra tam tikrų sąlygų, nes tačiau vis dėlto įmanoma uh, parama pasinaudoti. Yra tam tikra nuostata, kad naujosios valstybės narės turi įsipareigoti patikrinti, kad, sakykime, jeigu naujos investicijos, didelės investicijos ateina į tą regioną, kad jos nesusiję su įmonių perkelimu kitur. Apie tai kalbėjome ir čia, tačiau yra ir tam tikros ribos nustatytos iki 60 ar 70 procentų finansavimas turi būti skiriamas mažom vidutinėm įmonėm, o paskui jau didesnėm įmonėm. Ir mes apie tai kalbėjome ir šį klausimą kėlėme inovacijų kontekste ir ryšio su mažomis įmonėmis kontekste. Tai reiškia, kad e, didelės įmonės irgi labai svarbios, jos turi padėti mažoms įmonėms kažkaip pasinaudoti turimomis galimybėmis ir ištekliais ir pasaulinėmis rinkomis. Taigi tokie buvo siūlymai mums. Westfall. E, Manau, ačiū pirmininkė už paaiškinimus ir manau, kad darbas su regionų komitetu tikrai vyksta gerai. Labai svarbu apsikeisti nuomonėmis, apsikeisti idėjomis ir šiame dokumente išdėtas požiūris taip pat labai svarbus. Norėčiau pratesti mintis apie infrastruktūrą. Nemanau, kad turtingesni regionai, kaip jau pažymėjai, nemanau, kad juos neturi būti daugiau investuojama ir neturi būti investuojama į paslaugas ir į aplinką. Kai aš pažvelgiu į savo šalį, sakykime, apie plačiai juosti internetą ir jo plėtotę, e, tai yra tvarios paslaugos. Kitas dalykas, demografija yra demokratiška. Ir kaip pranešėja iš regioninio komiteto, aš taip pat domiuosi įvairiams tendencijomis, taip pat ir demografija. Demografijai reikia dokumente skirti daugiau dėmesio. Ir reglamento pasiūlyme apie tai užsimenama tik labai trumpai. Yra regionų, kur gyventojų skaičių ženkliai mažėja. Ir šis gyventojų skaičius mažėjimas ir tai, kad daugelį regionų jauni žmonės išvažiuoja iš regiono, palieka regioną, šios klausimus reikės spręsti. Kitas dalykas, kurį taip pat minėjo panas Olbrecht ir jūs taip pat minėjote, yra miestų plėtra, miestų vystimasis. Tai svarbus klausimas. Manome, kad parama miestų plėtrai turi būti pirmame plane. Jie turėtų būti skirta daugiau negu 5 procentai. Tai vienas iš svarbesnių principų tai ne, mm, suteikia privilegijuotos padėties miestams, tai tik įrodo, kad miestų plėtra yra labai svarbi ir tvari miestų plėtra turėtų būti prieinama visiems miestams, nesvarbu, ar jie dideli, ar maži, ar jie įeina į didesnius regioninius darinius ar ne. Taigi septintame straipsnėje paminėtas sąrašas e, neturi būti baigtinis. Ir komitete mes manome, kad būtina kažkaip skirti tam dėmesio. Nežinau, ar reikia naujos miesto plėtros platformos. Man buvo ne visiškai aišku, čia vis. Ir ponas Obrai tai taip pat minėjo. Yra daug dalykų, kuriuos reikia aptarti, parama įmonėms. Uh, ir taip pat investicijos įmonėse. Manau, kad investicijos į įmonės turėtų būti išlaikomos. Ir e, tai nebūtinai turi būti siejama su naujų fondų kūrimu, naujų lėšų e, ieškojimu. Mažas ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos stuburas ir reikės palaikyti. Žvelgiant į didesnės įmonės, čia esu labiau skeptiškai nusiteikusi. Lėšos buvo panaudotas tokiems dalykams, kuriuos nebūtinai turėtų iš savo pinigų finansuoti Europos mokesčių mokėjimai, mokėtojai. Ir rodiklių klausimas taip pat lieka atviras. Manau, kad apie rodiklius reikėtų dar pagalvoti ir kai kuriuos iš jų iš naujo nustatyti. Galiausiai man kyla susirūpinimas dėl atitinkamų prioritetų. Europa 2020 tikslai yra labai svarbus, susitelkimas į rodiklius yra svarbus ir mes vis dėlto paremtume į aplinką orientuotą požiūrį šių pasiūlymų kontekste. Reikia struktūrinių pokyčių regionuose. Ir antrame straipsnėje yra geras pavyzdys. Sakykime, jeigu regionams nesuteikiama daugiau lankstumo, mums tikslų pasiekti nepavyks. Yra tam tikrų regionų, kuriuose šiame straipsnėje minėti klausimai yra sprendžiami geriau, o kitur juos reikia iškelti į pirmąjį planą. Vokietijoje aš manau, kad per didelis, dėmesys, per didelis reglamentavimas sukeltų problemų. Kolegos, trys kalbėtojai, Karimadėlį, Sančias Smith ir Lamberta Listeroj. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tuomet kalbėtojų sąrašą baigiu. Ir panašu, kad iki 12 valandos nespėsime aptarti visų klausimų. Tiesiog padirbėsime, kiek galime ir visus kitus klausimus nukelsime po pietų. Ačiū pirmininkė ir ačiū už regionų komitetą komiteto pranešėjų nuveiktą darbą. Pranešimas tikrai puikus ir e, taip pat ponas Olbrait labai aiškiai viską išdėstė savo pasisakymę. Kadangi laiko nedaug, tai kelis pagrindinius klausimus aptarsiu. Pirmiausia, dėl finansavimo labiau išsivystyščiams regionams. Manau, kad taip reikia finansavimo ir labiau įsivystysiams regionams. Pavyzdžiui, plačiai juoščio interneto naudojimas labai svarbus, nes tai suteiktų daugiau galimybių verslų šiuose regionuose. Dėl demografinių iššūkių taip pat pritariu jūsų išsakytoms mintims, nes tai svarbu ir kitam programavimo laikotarpiui. Mes jau šnekėjome apie miestų plėtrą ir tikrai pritarčiau minčiai, kad reikia atsisakyti to sąrašo ir vis dėlto galvoti apie kriterijus. Tačiau reikia atsižvelgti ir į skirtingą uh, miestų struktūrą, urbanistinę struktūrą visose valstybėse narėse. Ir apie tai galima, aišku, kalbėti nacionaliniuose susitarimuose. Ir tikrai tam pritarčiau, nes tai būtų geriau atsižvelgiama į skirtingų valstybių narių padėtį. Ir tai tikrai būtų geriau negu komisijos pasiūlymas. Aš nepritariu tai vadinamai miestų platformai, urbanistiniai platformai, nes nemanau, kad jinai gerai veiks. Dėl investicijų prioritetų pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kad regionų plėtrai labai svarbios yra inovacijos, inovacijų centrai, inovacijų platformos ir jų kūrimas bei parama joms. Uh, mums reikia protingos specializacijos, taip pat atitinkamų tikslų, taip pat um, klasterių ir ne, gebėjimų kūrimo. Į tai reikia atsižvelgti. Ir būtų gerai, kad finansavimas būtų svertai atitinkamiems tikslams pasiekti. E, ir kad e, šios lėšos pritrauktų kitas lėšas, privačias lėšas, kad daugiau dėmesio būtų skiriama viešai ir privačiai partnerystiai. Be to turėtume daugiau dėmesio skirti socialiniams inovacijoms ir tokioms pragmatiškoms inovacijoms, būtent e, pasinaudodami Europos regionės plėtros fondo lėšomis. Dėl MVI konkurencingumo labai svarbu suteikti galimybę jaunoms įmonėms ir vystyti jų gebėjimus, kad šios įmonės galėtų sukurti darbo vietas atitinkamuose regionuose ir pritraukti lėšas. Ir manau, kad regionų nesplėtros fondo lėšos taip pat turėtų būti panaudojamos šiems tikslams dėl nacionalinių e, tinklų. Labai svarbu tos tinklus kurti plėtoti regioninės plėtros fondo kontekste, taip pat e, paslaugų sektorius irgi itin svarbus. Tame pačiame kontekste paminėčiau ir mokslinius tyrimus ir plėtrą, bei mažai anglės išskiriančias technologijas. Taigi investicijos turėtų prisidėti prie to, kad mes užtikrintai žengtume šiame, šią kryptimį. Lieka tik vienas klausimas, kiek lėšų mes turėtume skirti tokiems tikslams, kaip tas lėšas paskirstyti. Žinoma, šį klausimą iš tikrųjų sudėtinga išspręsti, vis dar dėl to tikrai vyks daug diskusijų. O dėl mažai anglės įskiriančių technologijų, taip pat dėl žaliosios ekonomikos, manau, kad kiekvienas Europos regionas turėtų būti pasirengęs investuoti daugiau į šias rytis. Taigi tiek trumpai ir aš tikiuosi, kad ateityje pavyzdžiui, šitą klausimą aptarti. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu tą, ką sakė kolega Olbricht dėl platformos naudingumo. Yra, mano nuomonė, metodologinių problemų. E, E, sakoma, kad reikia e, sudaryti miestų sąrašą ir e, tada būtų galima taikyti integruotą strategiją. Iš tikrųjų, reikia galvoti apie nuoseklumą teritorinio vystimosi kontekste. Dėl to, mano nuomonė, vietos regioninis lygmuo turėtų būti siemas su valstybe. Taip pat e, suprantu, kad regionų komitetui labai aktualus yra urbanizuotų teritorijų klausimas ir reikia, kad komisija, e, apie tai kalbėjo komisija rytojaus miestas ir tai turėtų atsispindėti integruotos strategijos apibrėžime, kalbu apie platformos apibrėžimą. E, dar keletas minčių dėl platformos, dėl miestų tinkamumų. Jeigu valstybės narės darys tokį sąrašą per partnerystę susidarimus ir jeigu bus gyvenama integruota strategija, tai iškyla klausimas, ar e, urbak išnyks. Man atrodo, kad bus taip ir kyla pavojus tam, nes tai yra labai e, pozityvus dalykas Kitas klausimas - prioritetinės investicijos. Manau, kad mūsų komisija turėtų akcentuoti kai ką ir apie tai e, labai dažnai kalba regionų komitetas. Tai yra būsto problema ir um, energetinis e, skurdas arba pažeidžiamumas. Reikia taip pat galvoti apie užimtumą. Uh, tie klausimai turėtų būti prioritetiniai. Galiausiai grįšiu prie transporto infrastruktūros. Koks bus e, poveikis e, šio integruotoje strategijoje, kai bus apibrėžiami tam tikri elementai teritorijos ir kaip bus apsprendžiamas miesto transportas E, yra išdėstos tam tikros sąlygos, bet kol kas nėra aišku dėl e, miesto transporto. Dėl teminios, teminės koncentracijos ketvirtas straipsnis, man atrodo, kad reikia daryti skirtumą tarp procentų skiriamų e, pereinamiesiems ir išsivyščiusiems regionams. Ir būtų labai gerai, jeigu mes atsižvelgtume į regionų komiteto nuomonę. Marijas Ančias Šmit. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmasis, kurį vis kartoja visi, tai yra leidimas investuoti į transporto energetikos ir telekomunikacijų investicijas. Regionų komiteto atstovas apie tai kalbėjo ir dauguma iš mūsų nori, kad į tą klausimą būtų atsižvelgta. Uh, Kitas klausimas - investicijų pasirinkimas, e, taip pat e, temų e, tam tikras apibrėžimas. Ir trečias klausimas atrodo, kad kultūrai beveik jokio dėmesio neskiriama reglamente, reikėtų strateginio požiūrio Šeštame straipsnėje sakoma tik tai, kad reikia išsaugoti ir plėtoti kultūrinį paveldą. Man atrodo, kad reikėtų daugiau kalbėti ir apie kultūros e, pramonę. Kultūros indėlis į kol, kūrybinė ekonomika e, turėtų būti struktūrinės politikos dalis. Ačiū. Kornelija Ernst. Ja, Pone Kornelija Ernst. Ačiū. Dėkoju regionų komitetui už tai, kad mums pasiuntė labai aišku signalą. Manau, kad labai gerai yra pradėti nuo radikalių pasiūlymų ir tada pradėti dėrybas. Žinoma, išsi besivystantis regionai turi gauti finansavimą bazinėms paslaugoms. Tam aš pritariu ir čia neverta gilintis į detalės. Kitas dalykas - mažos ir vidutinės įmonės ir dėmesio sutelkimas tik į jas. Aš manau, kad čia reikėtų nuveikti daugiau. Mano nuomonė, galimybių reikėtų pasiūlyti ir didesniems įmonėms. Turėtume pažiūrėti, kas daroma regionuose plėtojant, skatinant mažas ir vidutinės įmonės, o investicijos turėtų pasiekti ir didesnės bendrovės. Nėra numatyti apribojimai valstybinėms mokslinio tyrimo institucijoms. Aš manau, kad reikėtų grįžti prie ankstesnės reglamento formuluotės. Ten buvo pasakyta, kad privačios tyrimų institucijos, privatus tyrimų centrai gali bendradarbiauti su valstybiniais ir gali gauti finansavimą. Aš pritačiau tokiam pasiūlymui. Toliau koncentracija ir trys tikslai. Čia yra per daug apribojimų ir tie apribojimai nėra pagristi. Visose diskusijose mes visada sakėme, kad ši koncentracija nėra tinkamas dalykas ir reikėtų jos atsisakyti. Toliau investicijų prioritetai. 80 procentų dydis nėra prasmingas. Dėl to, ar tai turėtų 70 ar 60 procentų, aš manau, kad ir tie dydžiai nebūtų prasmingi, juk kalbame apie prioritetus, kurie visi yra susijęs su strategija Europa 2020. Todėl nesuprantu, kodėl vienas ar kitas dalykas turi būti prioritetas ar ne. Aš manau, kad mm, veiklos programuose galime numatyti, ką norime. Dėl sąrašo, manau, reikėtų atsisakyti to sąrašo, čia pritariu ponui Olbrich, taip pat reikėtų atsisakyti ir miestų plėtros forumo Taip, galime sakyti, kad regionų komitetas čia galėtų labiau įsitraukti, aš tam pritariu. Čia reikia nuoseklumo ir nereikėtų kurti tokių dalykų, kurie vėliau tik sukels didesnę painiavą. Demografiniai aspektai. Taip, sutinku, kad čia reikėtų nuveikti daugiau, dar kol kas daroma nepakankamai. Reikėtų pasižiūrėti, kuriuose regionuose kyla didelių problemų. Pavyzdžiui, Vokietijoje, Vokietijos rytuose yra susidūrėma su demografijos problemomis, taigi turėtume čia nuveikti daugiau. Ačiū. Dar du kalbėtojai. Paprašysiu jų kalbėti kaip galima trumpiau. Pirmiausia, panas Lambert, po to kalbės komisija, Janas ir kiti. Ponas Vannis Delroj. Labai gerai, kad yra teikiami konkretūs pakeitimai dėl bendrų nuostatų reglamentų ir RPF. Nenoriu nieko kartoti, tiesiog norėčiau išgirsti regionų komiteto nuomonę dėl privalomos išmanios specializacijos metodikos. Tai yra prielaida lėšoms gauti. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu. Kitas dalykas, jūs žinote, kad šiandien po pietų ir gegužės mėnesį vyks klausimai tą temą, kurios komisija kartu neparengė. Kalbu apie sąveiką tarp mokslinių tyrimų Horizon 2020 ir RPF. Žinau, kad komisija ketina maždaug apie Velykas pateikti darbinį dokumentą šiais klausimais. Mm, programoje Horizon 2020 yra atsisakoma mokslinių tyrimų temos. Ir jeigu taip ir įvyks, tai galima bus vadovautis kitų metodų, remtis RPF ir sakyti, kad pavyzdžiui 80 procentų skiriame inovacijoms, Ir čia reikėtų prisiminti bendrą Europos integruoto bendradarbiavimo darbo tvarkę. Nereikėtų skirti lėšų vien išmanios specializacijos regionams, bet skatinti jos dalyvauti įvairiose programuose, pavyzdžiui, kaip buvo anksčiau trečiojo tikslo regione. Taigi mums reikia specializuoto į ateitį orientuoto atsakymo, kaip sieti iniciatyvas pagal Horizon 2020 ir mūsų reglamente numatytas iniciatyvas. Kiek suprantu, apie tai nėra kalbama ir norėčiau paklausti regionų komiteto, ar jis turi viziją dėl to šiuo klausimu turėsime dirbti per artimiausius mėnesius ir pamėginti tuos aspektus integruoti į pakeitimus. Ačiū dabar Johim, pusantros minutės. Ačiū ponui Šnaideriui, dėkoju regionų komitetui už pastabas apie komisijos pasiūlymą. Galiu pritarti visiems pateiktiems pasiūlymams. Mums reikia praktiškai pritaikomo, veiksmingo reglamento, kuris būtų kaip galima griežtesnis. Dėmesys miestams ir miestų plėtrai. Tam aš pritariu. Manau, reikėtų nustatyti sąsajas ir su žemės ūkio politikos antruoju ramščiu. Toliau iniciatyvos ir inovacijos tai yra svarbus elementas ir manau, kad daugelis kolegų pritars, kad prioritetas turi būti teikiamas ir sportui. Sportas yra minimas struktūriniuose fonduose. E, sportas yra ne tik e, socialinė veikla, visuomeninė veikla, jis siejasi ir su ekonominiais aspektais ir manau, kad nusipelno paramos. Martinai suteiksiu, ponui Martinui suteiksiu žodį dviem su pusė minutės. Ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Ir, kiek suprantu, buvo iškelti trys svarbiausių klausimai - koncentracijos, miestų klausimas ir demografijos klausimas. Koncentracijos kontekste čia kalbama ne tik apie konkrečius teminės koncentracijos mechanizmus, bet ir didelės bendrovės. Komisijos pasiūlymas grindžiamas mintimi, kad e, turime koncentruoti lėšų panaudojimą ir valstybės narės turi rinktis, kaip sutelkti lėšų panaudojimą. Dabar jau nekalbame apie tai, kad visi galės daryti viską. Reikės priimti sprendimą, kaip būtų geriausiai galima panaudoti lėšas siekiant ES prioritetų. Ir būtent tuo ir grindžiama mūsų logika, e, kodėl mes neįtraukėme produktyvių investicijų į didelės bendrovės. Žinoma, netmetame visos paramos didelėms bendrovėms. Pavyzdžiui, galima remti bendrovės, kurios užsima taikomaisiais tyrimais ir technologijų plėtra, tačiau produktyvios investicijos yra, gamybos investicijos yra skiriamos tik mažoms ir vidutinėms įmonėms. Bet žinoma, o kitose labiau užsivyščiuose regionuose yra remiama infrastruktūra iš kitų šaltinių toliau E, ponas Han dažnai kalbėjo apie dėmesio sutelkimą ir lankstumą. Mes turime siekti sutelkti dėmesį į tam tikras rytis ir dėl to reglamente turi būti numatyti tam tikrie pribojimai. Negali vykti vien procesas iš apačios į viršų. Mes manome, kad mūsų pasiūlymuose yra numatytas lankstumas, bet e, Žinoma, dar reikėtų pasvarstyti, ar mm, būtų racionalu dar labiau užplėsti tą lankstumą. Toliau dėl miestų klausimo. E, jau vakar apie tai buvo kalbėta. Komisija yra pasirengusi peržiūrėti miestų sąrašo klausimą. Galbūt galėtume sutelkti dėmesį į principus ir metodiką, o ne į sąrašą. Dėl miestų plėtros platformos manome, kad jos sukūrimas būtų pagristas, nes e, tai padėtų padidinti tų 5 procentų minimalių asignavimų išmaniai miestų plėtrai, e, pate, to, ta platforma pateisintų ta, tuos minimalius asignavimus. Tai yra tas rytis, kur komisija nemano, kad ši platforma būtų kažkokia ekskluzyvinė. Turėtų būti suteikta galimybė visiems miestams dalyvauti. Ir toliau demografijos iššūkiai. Komisija mano, kad e, tie iššūkiai yra horizontalaus pobūdžio ir juos reikėtų bandyti įveikti, taikant integruotą požiūrį į teritorinius poreikius. Ir būtent tuo remiantis ir būtų renkamasi, į ką sutelkti lėšas, į kurios investicinius prioritetus ir iššūkius į, į, sutelkti lėšas. Mikaeli, prašom. Äh, Labai ačiū. Norėčiau pabrėžti, kad tikrai matau platų e, sutarimą labai e, iš varių šalių, iš skirtingų politinių stovyklų, pasisakė kolegos, bet e, kalbama panašiai, taigi tai geras dalykas. Dabar pora pastebėjimų. Vystimasis. E, kaimo teritorijos, teritori, aplink miestus, miestai ir aplinkinės teritorijos, į tai reikia atsižvelgti, e, plėtojant savokas, negalime atskirti tik miesto. E, išmani specializacija. Aš nesu prieš tai ir atsižvelgsiu jūsų pastabas ir kai balsuosime per plenarinę e, sesiją, pateiksiu atitinkamą pakeitimą pats. E, Lambertas apie tai kalbėjo. Aš nemanau, ar kas nors e, kelia klausimą, ar regionai turėtų prarasti paramą reikia užtikrinti, kad parama tęstusi, bet e, atsiranda nauji demografiniai iššūkiai išsivyščiusiuose regionuose. E, jie po dešimt metų gali pradėti atsilikti tie regionai reglamente siūloma, siūloma teminė koncentracija ir numatyta 80 procentų lėšų, bet tai neužtikrina pakankamo lankstumo mums, kad galėtume sureaguoti į naujus atsirandančius iššūkius. Yra daug pavyzdžių, kodėl teminė koncentracija nėra geras pasiūlymas, nes e, negalime pateikti gatavo e, atsakymo visiems iššūkiams Janai atrodo, nenori pasakyti, jeigu nori, tai gali. Ne? Manau, kad dar reikės pakalbėti apie miestų platformą. Visi suprantame, jog reikia kažkaip stebėti, vertinti veiksmus ir reikia naujos struktūros, e, kuri būtų numatyta teisėkuros tekste. Ir taip pat manau, kad e, infrastruktūros problemą aptarsime. Vienas sakinys nuo manęs, manau, kad akcentas miestų e, plėtrai nepakenks ryšiams tarp miestų ir regionų Viktoras Baštinaro dar šio klausimu pasisakys, bet dabar e, ponas Tavaračiak, regionų komiteto atstovas, pasakys, o paskui suteiksiu jums žodį. Tai yra kitas klausimas, Sanglaudos fondas. Gerbiama pirmininkė, gerbiami e, parlamento nariai. Pirmiausiai Norėčiau padėkoti, kad jūs mane pakvietėte dalyvauti e, jūsų komiteto posėdėje. Man labai malonu lankytis pas Jūs ir pristatyti savo nuomonę dėl e, naujojo e, sanglaudos fondo iki 20 metų. Mano nuomonė parengta e, ekonominio ir teritorinio vystimosi komisijoje. E, Pirmiausiai norėčiau pasveikinti e, poną Boštinarų, pranešėją, kuris parengė darbo dokumentą. Jisai tikrai susumuoja visus svarbiausius, e, aktualiausius klausimus. Sanglaudos fondas yra svarbus e, visais ligmenimis vietos, regionių, nacionalinių lygmenių Mes jo pagalba galime įgyvendinti atitinkamus projektus, ypač stambius infrastruktūros projektus, e, kurių vertė yra maždaug 50 milijonų eurų. Gali būti. E, e, pagalba skiriama regionams, kurių BVP vidurkis vienam gyventojui mažiau negu 95 procentai es vidurkio. E, labai svarbi ši politikos sritis e, apskritai ES konkurencingumui. Galiu tik pabrėžti, kad turime visiems regionams suteikti vienodas galimybės konkurencingumo sityje. Visi regionai turi ir toliau plėtotis, įskaitant jau ir pažengusius, bet ir nepamirškime tų, kurie dar pilnai neatskleidė savo e, potencialo. Reikia, pavyzdžiui, užtikrinti transporto jungtis Reikia taip pat numatyti prioritetus, tikslus, nes tai bus pagrindas e, tvariai ekonomikai Europos Sąjungoje reikia baigti kurti vidaus rinką, reikia e, mažinti egzistuojančius e, struktūrinius skirtumus tarp regionų. Norėčiau paprašyti jūsų paramos dėl to, e, kad reikėtų privalomai traukti visus administracijos lygmenis, užtikrinant teritorijų plėtrą. Kai kuriuose valstybėse narėse regionai miestai uh, neįtraukiami priimant sprendimus į sprendimų prieimimų procesą arba nepakankamai atsižvelgiama jų nuomonę, ypač sprendžiant dėl svarbiausių infrastruktūros projektų, e, kurie finansuojami iš Sanglaudos e, fondo, ypač transeuropinių tinklų projektai. Dažnai regionai e, vaidina esminį vaidmenį plėtojant transporto infrastruktūrą. ir taip pat jie e, susijęs su kofinansavimu įgyvendinant daugelį projektų. Dėl to labai svarbu, kad visi administracijos lygmenys dirbtų iš vien, įtraukiant ir ES lygmenį. Turime būti kaip galima lankstesni. Savo nuomonėje aš siūlau e, dėl, e, pavyzdžiui, pastatų energetinio efektyvumo siūlo pas, pasitelkti sanglaudos fondo lėšas. E, Daugelį projektų e, siūlomas finansavimas iš regionės plėtros fondo, bet neturėtume būti labai griežti. Reikėtų galvoti, kokie yra vietos regionio ligmens interesai. Mm, svarbu labai veiksmingas planavimas ir reikėtų taip pat išlaikyti platesnį kontekstą Reikia e, užtikrinti ir e, aplinkosauginių, pavyzdžiui, projektų veiksmingą gyvenimą pritarėme komisijos tikslams, e, kurie išdėsti transportą Baltojoje knygoje. 60 procentų e, siekėme sumažinti emisijų, bet reikia galvoti, kad investicijos turi būti skiriamos iš sanglaudos fondo. Reikia įvertinti e, ilgalaikę tvarumo perspektyvą skiriant lėšas. Taip pat mums labai aktualu yra investicijų e, tvarumas, poveikis aplinkai, remiame ambicingus tikslus, kuriuos yra išdėsiusi komisijoje, minėtoje Baltoje knygoje dėl transporto. Kalbame apie 50 metų tikslus, tai yra emisijų sumažinimas 60 e, procentų. E, invest investicijos iš sanglaudos fondo turi būti įvertinamos e, atsižvelgiant į aplinkos saugos kriterijus, ilgalaikį tvarumą, e, sąnaudų, naudos analizė turi būti atliekiama. Taip pat e, veikia, yra taiko, galioja transporto priemonė, mes pabrėžėme tai, kad reikia naujo požiūrio į transportą, taip pat ir į energetiką, į informacijų komunikacijų mm, technologijas. E, turime minti 10 milijardų eurų. 20 procentų arba 10 milijardų bus skiriama iš sanglaudos fondo šiems rytims. E, reglamentas dėl Connecting Europe e, priemonės ir numato 10 milijardų geležinkelių infrastruktūrai plėtoti atitinkamuose teritorijose, kurios atitinka kriterijus nustatytus. Ši priemonė atitinka strategijos Europa 2020 tikslus E, nes tai susiję ir su vidaus rinkos e, sukūrimu, prekybos skatinimu, geresniu mobilumu, mm, jungtimis geresnėmis. Regionų komitetas mano, kad tai sukurtų papildomą vertę e, europietišką, užtikrintų daugiau darbo vietų. Ši iniciatyva E, turėtų, aišku, ir pritraukti privač, privačius finansavimo šaltinius. Komisija ES turėtų e, suteikti pirmąjį postumį, tačiau reikėtų, kad atkeliautų finansavimas ir iš privačių šaltinių. Dėl e, projektų valdymo, tų projektų, kurie jau yra pažengę, kaip mes e, prižiūrėsime jų gyvendinimą regionų komitetui kai kas kelia susirūpinimą. Pavyzdžiui, kaip 10 milijardų bus e, investuojama, skiriama, išmokama iš sanglaudos e, fondo. Jeigu bus taikomas e, principas, laimės tie, kurie vikriau apsisuks, nežinau, ar, ar toks požiūris yra labai geras. Taigi yra e, pareikšta tam tikros kritikos dėl 10 milijardų e, skiriamų priemonė Connecting Europe. E, šalis naudos gavėjos yra išsakę tą kritiką. Sakoma, jog reikia veiksmingiau panaudoti es lėšas, tačiau jūs tarsite galutinį žodį, o mes, regionų komitetas, sakome, kad mums, kelia, mums svarbu, kad projektai būtų įgyvendinami deramai, deramai ir kad mes būsime atsakingi už sėkmingą proces, e, projektų gyvendinimą. Reikia, kad būtų pagerintos jungtis tarptautinių, tarp regioninių mastų. Dėl projektų finansavimo komisija yra pateikusi pasiūlymų ir šiaip esame labai dėkingi Jums už e, tarpinę vidutinio laikotarpio perspektyvą pateiktą. Uh, norėtume taip pat paprašyti, kad jūs siektumėte, jog finansavimas nebūtų sumažintas, nes tai būtų žingsnis atgal, o to nenorėtume. Labai ačiū dabar, Viktoras. Uh, ačiū pirmininkė. Aš noriu tik tai pasveikinti kolegą iš Rumunijas, uh, uh, ponas Tavarakį Jis yra Bakau meras ir um, manau, kad regionų komitetas iš tikrųjų parems tokią filosofiją, nes tai vienintelė filosofija, kur bus sėkminga kitų programavimo laikotarpių. Aš irgi pritarčiau jūsų išsakytoms mintims ir ponas Tavarakė išsakytoms mintims, tačiau yra esminių klausimų, kur man reikalinga jūsų parama ir aš manau, kad mes kaip regionų komitetas turėtume būti vieningi ir stengtis įtikinti tiek komisiją, tiek tarybą e, paremti sanglaudos fondą. Pirmiausia, dėl Connecting Europe priemonės. Jau pradėdamas, kaip pranešėjas, aš galiu pasakyti, kad aš esu už šį projektą. Aš esu už tokią filosofiją, kuri mums padėtų išspręsti tarp valstybinės problemas, kurios iki šiol išspręstos nebuvo. Aš esu už tai, kad 10 milijardų iš sanglaudos fondo būtų skiriama Connecting Europe priemoniai. Tačiau, ir yra šitas žodis, bet, tačiau, Mm, aš nesu prieš patį projektą, aš esu prieš tai, kad nėra pakankamų garantijų. Nėra tokių garantijų, kurios reikalingos regionų komitetui. Ir čia aš ir toliau vykdysiu dialogą su DigiMove dėl Connecting Europe priemonės, nes jūs gerai žinote, kad taryboje nuomonės išsiskiria. Ir netgi komisijoje, drįščiau sakyti, nuomonės įsiskiria. Ir netgi regionų komitete. Ir vienintelis būdas išgelbėti projektą, išgelbėti Connecting Europe priemonę yra tiesiog tas dvi filosofijas sujungti. Digimove siūloma e, filosofija ir sanglaudos filosofija. Ir aš siūlyčiau susėsti visiems kartu ir pabandyti surasti išeiti iš tokios prieštaringos padėties, iš tokio prieštaringo požiūrio. Ir e, mūsų e, direktoratas turėtų būti vieningas ir pasistengti įtikinti tarybą toliau vykdyti šį projektą, nes jeigu nustotume jį vykdyti, prarastume valstybių narių pasitikėjimą. Dėl paramos energijos taupimui galiu tik pridurti, kad man tai vienas iš būtiniausių dalykų. Mes turime pasiekti Europą 2020 tikslų ir yra daug studijų rodančių, kad tai pats geriausias būdas taupyti energiją, sumažinti CO2 emisijas ir energiją išgauti iš atsinaujinančių šaltinių. Čia žinau, kad taryboje tai yra remiamas rytis ir iš komisijos, ryties, iš komisijos šis rytis sulaukia daug paramos, taigi kvieščiau ir regionų komitetą surasti sprendimą sanglaudos fondo lėšoms panaudoti, taupant energiją namų ūkiuose dėl sanglaudos fondų paramos e, kogeneracinėms elektrinėms ir šiluminėms elektrinėms. Tai ypač aktualu naujosioms šalims ir toms šalims, kur tokios elektrinės aptarnauja daugiausia namų ūkių. Čia reikėtų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, padidinti atsinaujinančių kūro šaltinių naudojimą, e, mišrios energijos naudojimą ir pasistengti, kad namų ūkiai gautų mažesnės sąskaitas už šildymą, o tai yra didžiulė problema bent jau centrinėje ir rytų Europoje. Kitas dalykas, ir čia aš pritarčiau komisijas, reikia surasti sprendimus administraciniams ir instituciniams gebėjimams didinti. Vakar mes jau apie tai kalbėjom. Būtent e, pačių koncepcijų sudėtingumas, naujos institucijos, kurios pradės veikti 2013. Reikia užtikrinti, kad visos institucijos jau nuo 2013 sausio pirmosios pilnai veiktų. Žinoma, 2014 metai dar yra, tačiau jeigu neužtikrinsime, kad padidinsime administracinius pajėgumus tinkamų laikų, tai tuo met pamatysime tokį patį sąrašą, kaip jau gavome šiandien. Sąrašą, kuriame ties daugelio valstybių narių pavadinimų bus užrašai sustabdyta, sustabdyta, baig, Ir tik tai tuo met, kai vyks dialogai tarp nacionalinių institucijų ir ES, tik tai tuo met e, šie projektai bus iš tikrųjų sėkmingi. Taip pat reikia užtikrinti prieigą žmonėms su negale. To trūksta pasiūlymų projekte. ir Connecting Europe priemonėje to taip pat trūksta. Reikia, kad visos ES taisyklės būtų nuoseklios. Ir iki šiol komisaras Patošnik dar nepristatė naujojo pasiūlymo dėl aplinkosaugos poveikio ir taip pat šio poveikio įvertinimo. Ir ačiū poniai Hindegard. Ir manau, kad principą teršėjas moka reikia gyventinti iki 2014 metų, tačiau taip pat reikia suderinti didelius infrastruktūros projektus su klimato kaita, bioįvairovė ir aplinka. Nes kitaip bus sudėtinga rasti sprendimus. Taigi mano prašymas yra komisarui ir komisijai įtraukti į mūsų taisyklės naujas idėjas ir naujas nuostatas tam, kad mūsų filosofija būtų visiškai nuosekli ir kad pagal ją būtų galima toliau dirbti. Ačiū labai visiems už pasisakymus, jie labai vertingi ir aš esu atviras visoms jūsų pastaboms ir dar kartą padėkosiu regionų komitetui už pasiryžimą ieškoti sprendimų ir viską aptarti draugę. Kolegos, dar liko 10 minučių, taigi trumpi klausimai regionų komitetui. Mes tęsime darbą po pietų, tačiau regionų komitetų kolegos nedalyvaus mūsų posėdėje. Ir ponė ministrė jau atvyko ir pradėsime diskusiją su ją 12 valandą. Taigi, jeigu yra dar klausimų dėl regionų komiteto nuomonės, juos užduokite dabar. Pone Matsoni ir paskui e, ponas Lambert. Ar kaip kitaip, kaip jūs norite. Ačiū pirmininkė. Ačiū regionų komitetų atstovui už darbą ir esu tikra, kad tai visiškai atitinka jūsų išsakytus aspektus komitete. Džiugu, kad mūsų nuomonė sutampa. Aš čia norėjau paminėti tą pagrindinį reglamentą ir sąlygiškumą. Ir čia dėl makroekonominio sąlygiškumo norėjau užduoti klausimą ir sąsajos su Maastrichto kriterijais ir geros valdysenos taisyklėmis e, sanglaudos politikoje apskritai. Kokia regionų komiteto nuomonė apie tai? Nes sanglaudos fondas e, atrodo, kad susiduria su netokiamis palankiomis ateities tendencijomis. Ir kaip jau minėjot, ypač Vengrijos atveju, daug sanglaudos fondo projektų buvo sustabdyta. Kas dėl tų 3 procentų didžiausios ribos, kaip numato Maastrichto kriterijai. Antras dalykas. noriu pritarti regionų komiteto nuomoniai, nes komisija aiškiai nepasakė, kaip bus padalintos lėšos, kam bus skirtos šios lėšos. Sakykime, tos lėšos, kurios bus paimtos iš kiekvienos šalies dotacijų jos bus paimtos, tačiau paskui nežinoma, kas bus daroma su tomis lėšomis, koks jų yra galutinis tikslas, ar jos pateks į tą šalį, iš kurios buvo paimtos, ar į kitą šalį. Reikia labai gerai apsvarstyti šį klausimą. Galbūt regionų komiteto pranešime tam nėra skiriama pakankamai dėmesio. Taip pat dėl makroekonominių aspektų manau, kad labai svarbu numatyti galimybę naudotis kitais fondais siekiant tų pačių tikslų, pavyzdžiui, saugant aplinką. Ačiū, Lambert. Ehm, eh, Ačiū. Ačiū už šį pranešimą, kurį pateikė regionų komitetas. Labai gerai, kad yra tęsiamas darbas su tuo, kas yra numatyta sutartyje. Transportas aplinka taip pat yra labai svarbus dalykai. Praėjusį kartą, kai vyko pirma diskusija, mes sakėme, kad infrastruktūra yra svarbus dalykas, bet ypač žvelgtume į 10-20 metų perspektyvą. Reikėtų kalbėti ne tik apie fizinę infrastruktūrą, bet ir apie žinių infrastruktūrą, kurią turi išplėtoti naujos narės. Ir jeigu tai nebus padaryta, tai jos susidurs su tokia konkurencija kaip vadinamosios senesnės šalis. Taigi man kilo klausimas, kodėl mes neišplėšėme transporto infrastruktūros savokos ir neįtraukėme žinių infrastruktūros. Jūs matote, kad naujose valstybėse narėse 90 procentų moksliniams tyrimams išleidžiamų lėšų išleidžiamos taip pat kaip anksčiau. Žinoma, galima būtų pasinaudoti RPF, tačiau, manau, praleisime puikią progą, jeigu šalia energijos taupimo projektų neįgyvendinsime ir fizinės infrastruktūros projektų. Galbūt teisinių požiūrių būtų sunku įgyvendinti, tačiau juk čia turime daug pinigų, taigi kodėl e, numatome tas pačias priemonės, kodėl nežvelgiame į naujus iššūkius ir neįtraukiame ir žinių infrastruktūros. Ačiū. Ponas Isahilus ir Kornelija kurie pasisakys, gal galėtumėte dabar tik pateikti klausimų regionų komitetui. Ačiū, aš vėliau dar pasisakysiu, o dabar norėčiau iškelti štai kokį klausimą. Labai svarbu dabar kalbėti ne apie infrastruktūrą apskritai, bet apie tvarę infrastruktūrą, siejant ją su kitomis politikos kryptimis. Ir aš manau, kad pranešime trūksta dėmesio šiam klausimui. Jeigu kalbame apie transportą, turime kalbėti apie iš tvarių transporto sistemų projektus ir programas. Kai kalbame apie energetiką, turime kalbėti apie energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir tvarę energetiką, o ne apskritai apie energetiką. Taigi norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama šiems aspektams. Kornelija, ar norėjote pateikti klausimą, ar ne? E, visus šios dalykus e, galėsime aptarti vėliau. Trumpai, vienas klausimas dėl Europos infrastruktūros priemonės Connecting Europe. Kokia regionų komiteto nuomonė šiuo klausimu? čia mes kalbame apie visiškai naują sistemą, centralizuotai valdomą sistemą. Ką apie ją manote? Mm, ponas Tavaračia, gal norėtumėte sureaguoti? Buvo pateiktas klausimas apie makroekonominės sąlygas. În primul rând vreau să vă spun că și poziția Comitetului Regiunilor este Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad regionų komiteto pozicija yra panašiai pono Bustinarų nuomonę. Galime pritarti pranešimo projektui. Labai gerai, kad yra sakoma, jog turi būti investuojama į atsinaujinančius energijos šaltinius. Toks turi būti išeities taškas. Ir mes visiškai tam pritarėme. Taip pat reikėtų galvoti ir apie vystimosi administracinius gebėjimus. Labai svarbu, kad valdymo institucijos sugebėtų įrodyti, kad sugeba priimti protingus sprendimus, kurie prisideda prie geresnio strateginio planavimo. Jos turi įrodyti, kad sugeba įgyvendyti didelio masto projektus regioninių ir vietos lygių. O paramos gavėjai. Paramos gavėjų veikla taip pat turi būti geriau koordinuojama. To reikia. Taip pat nereikėtų suskaidyti techninės pagalbos nes dėl to gali nukentėti šalis. Pone Matsoni. Pone Matsoni, galiu pasakyti, kad mes galėtume atsižvelgti į tai, ką jūs sakėte ir įtraukti tai į tekstą. Dėl makroekonominių sąlygų manome, kad net, čia neturi būti numatytas korekcinis mechanizmas, kad būtų užtikrinta gėlesnė biudžeto drausmė. Sanglaudos priemonės turi atitikti tai, kas jau numatyta Lisabonos sutartyje. 171 straipsnė, 174 straipsnė ir tolesniuose straipsniuose makroekonominės sąlygos turi būti tvirtinamos remiantis tomis nuostatomis ir turi būti privalomos visiems biudžeto skyriams, ne tik sanglaudos fondui. Ir visi turi laikytis tų sąlygų ir tai galėtų būti geras išeities taškas diskusijoms. Negalima bausti tik vienos sektoriaus. kad negalima bausti tik vieno regiono. Nes mm, vis dėlto reikia neužmiršti, kad makroekonominės sąlygos, makroekonomika priklauso valstybių narių kompetencijai. Pone Vanisteroj, pritarėme minčiai, kad reikia investuoti į žiniomis grindžiamą infrastruktūrą, ne tik fizinę infrastruktūrą pritarėme ponui Van Nisteroj. Reikia investicijų į žinių infrastruktūrą, bet reikėtų žvelgti ir į visą kontekstą. Reikėtų visų pirma pagalvoti apie regionų ir vietovių poreikius. Ir tai darydami galėsime laikyti savo tikslų. Ačiū, dėkoju regionų komitetui už tai, kad pasidalino nuomonėmis e, dėl vairių klausimų susijusių su sanglaudos politika ateityje ir prireikus galėsime tęsti diskusijas po pietų. Dabar norėčiau ant pakilos pakviesti ministrę. O dar norėčiau, dabar norėčiau priminti kolegoms, kad prieš kurį laiką Konstanca Krell iškėlė mintį, kad turbūt pirmą kartą Europos sanglaudos politikos istorijoje buvo parengta Austrijos vyriausybės ataskaita apie tai, kaip sanglaudos politika galėtų tapti varikliu, augimo varikliu regionių lygių. Ir ministrė Klaudija mm, Šmit yra Austrijos švietimo, meno ir kultūros ministrė. Ji kalbės apie augimo variklius Austrijoje. Tai mums labai įdomu išgirsti apie Austrijos patirtį. Labai ačiū, dėkoju pirmininkiai, ponios ir ponai. Pirmiausiai nuoširdžiausiai dėkoju, kad pakvietėte atvykti ir padiskutuoti su jumis. Žiūrime į kultūros ir meno vaidmenį. E, kitaip tariant, e, kūrybinio aspekto regioninė politika elementą. Menas ir kultūra sukuria papildomos vertės apibrėžia tam tikrų būdų regionų charakteristiką, e, tai susijęs su gyvenimo kokybė regionuose ir visoje Europoje. Europa egzistuos tik tada, kai vyks realūs kultūriniai mainai. Mes nenorime, kad viskas būtų visur vienoda. Kult kultūrinis, kūrybinis sektorius. Tai turi būti labai svarbu Europos lygmeniu. Aš vėliau e, pakalbėsiu išsamiau apie tyrimą, tačiau pradžioje noriu pasakyti, kad e, reikia sieti šiuos aspektus ir su ekonomika, nes e, šie sektoriai, meno kultūros sektorius prisėda prie ekonomikos plėtotės, taip pat verslumo dvasios stiprinimo ir savo ruoštų prie teritorinės sanglaudos ir socialinės sanglaudos. Ir tai taip pat susijęs su strategijos Europa 2020 tikslais. E, kūrybiškumas regionų politikos ateičiai yra būtinas. E, kalbame apie naujoves ES, bet reikia kalbėti ne tik apie techninės naujoves. E, šis apibrėžimas yra gana platus, galima apimti kultūrą, e, kūrybinį mokslą, pavyzdžiui, pramonės dizainas, architektūra, tai susiję elementai, net ir turizmas. Visa tai tampa aktualu E, kūrybinis mokslas turi, kūryba mokslas e, kūrybinis turi rasti savo vietą regionuose. Menas, kultūra, kūrybiškumas. Tai yra būtina, tai e, ekonomikos e, tarsi nauja atšaka, bet jį vis stiprėja ir atsiranda galimybių sukurti daugiau darbo vietų. E, E, planuojama dabar ateičiai struktūriniai fondai, reikia, kad tai atsispindėtų, pasiekėme lemiamą etapą. Mes e, šioje srityje vertiname padėtį ir tikrai yra daug argumentų, kurie yra už didesnį kultūros meno vaidmenį regioninėje politikoje. Todėl mano ministerija pernai užpernai atsiprašau, 2010 metais užsakė atlikti tyrimą, kuris yra susijęs su e, menu, e, meno vaidmeniu, kūrybinio sektoriaus vaidmeniu regioniame vystimėsi. E, pernai lapkritį man buvo pateikti rezultatai. Vienoje su Johanė Suhanu pasižiūrėjome į išvadas ir pamatėme labai daug įdomių ir taip pat padrasinančių dalykų. Ir vyko diskusijos, kurios buvo labai pozityvės. Aš dabar kalbu su jumis kaip e, teisėkuros atstovais. Norėčiau paminėti penkis svarbiausius e, elementus, kurie išiškėjo atliekant tyrimą. Pirmiausia, Austrijoje yra daug labai projektų, kuriuos finansuoja struktūriniai fondai. 2007-2010 metais menas ir kultūra gavo 75 milijonus eurų iš E, struktūrinių fondų. Trečias dalykas, kas yra nepaprastai svarbu Austrijos kultūros sektoriui, e, Europos regionės plėtros fondas skiria finansavimą. Reikia dar e, pabrėžti, kad egzistuoja smulkių projektų fondai, tam tikri kultūriniai įvykiai, e, renginiai yra e, finansuojami. Kitas dalykas - kultūros kūrybinis sektorius labai e, stipriai prisideda prie darbo vietų kūrimo Europoje. Todėl Europos socialinis fondas turėtų ir toliau tęsti veiklą ir finansuoti šias rytis. Reikia, kad visi dirbantis šią srityje e, išloštų. Atlikę analizę padėties, pastebėjome, kad e, daug yra lėšų skiriama menui, kultūrai tradiciniam menui ir kultūrai, tačiau taip pat reikėtų nepamiršti ir e, šio laikinio meno. E, vėl pateiksiu keletą pavyzdžių iš mūsų šalies. Yra e, kofinansuojama projektai, tam tikri, tam tikros sitys iš struktūrinių fondų, kaip žinia, 2010 metais e, Linspo kultūros sostinė ir regionai, miestai dažnai ieško europietiškų temų, siekia būti paskirtais europinėmis sostinėmis, Europos sostinėmis kultūros ir e, Lincas labai pasikeitė nuo pramoninio tamsaus miesto, tapo uh, E, šiuo laikišku gyvos kultūros miestu pritraukiančiu daug turistų. Ir e, buvo skirta daug paramos iš struktūrinių fondų, taigi buvo galima plėtoti lincę ir kitą veiklą. Praėjo trys metai ir Lincas užsitikrino labai stiprią ekonominę dinamiką, matome augimą stiprų šiame mieste, tai yra labai pozityvus pavyzdys. Taip pat e, e, plėtojamos infrastruktūros, e, kurios leidžia kurti tam tikrą informacinę bazę arba sistemą, kuri informuotų apie kultūrinius įvykius. Tai daroma e, su vienu iš Vokietijos miestų. Taip pat mm, reikia pasakyti, kad kofinansavimas yra labai sėkmingas. E, e, Bilbao vieną kelių miestų tinklas veikia vyksta demografiniai pokyčiai, taip pat atsiranda daugiau konkurencijos, taigi labai svarbu užtikrinti ryšį su kitais miestais, dirba, e, administruoja tą tinklą apie 500 e, žmonių. Taip pat e, meno aspektas yra labai svarbus elementas integruotam vystimusi visoje Europos Sąjungoje. Kol kas trūksta valstybinių arba viešųjų lėšų, kadangi išgyvename labai gilę krizę, todėl reikia pasinaudoti potencialu, potencialu kuris egzistuoja kiekvienoje e, srityje. Manau, kad menas ir kultūra turėtų būti strategiškai siejami su vietos lygmeniu Europoje. Ta galiu pasakyti ir apie E, konkrečias e, problemas susijusias su atskirom žemėmis, regionais, e, taip pat ir su nacionaliniu lygmeniu. Mes žinome, kad reikia dar daug ką padaryti, jog žmonės būtų įtikinti, kad ta politika, tokia politika yra svarbi. Tuo pačiu metu tikiuosi, kad jeigu veiksime kartu, daug ką ir padarysime. Jūs, Europos parlamento nariai, mes, e, ministrų taryba, turėtume dirbti iš vien. Mano srityje, Austrijoje, mes dabar siekėme atrinkti temas, būtų ga, kurias būtų galima finansuoti iš kito e, finansavimo laik, pagal kitą finansavimo laikotarpį gilinamės į meno kultūros sritį, kalbame su žmonėmis vietos lygmenyje. Uh, ir visi galvojame, ką reikėtų padaryti, ką galėtume padaryti kartu, bandome apibriežti tam tikrus uh, svarbius elementus, pavyzdžiui, uh, skaitmeninimas, regioniai kino teatrai, paminklo apsauga, kultūros, kūrybinio sektoriaus profesijos, kaip profesijos stiprinimas. Mano didžiausias prašymas jums, gerbimi parlamentarai yra toks. Kultūrai ir menui suteikime didesnį matomumą ES lygmenių. Jeigu tai padarysime, tai visi uh, užtikrinsime, kad valstybėse narėse kultūra taks, taps taip pat e, socialinės sanglaudos ir konkurencingumo elementų. Žakas Deloras yra pasakęs, uh, niekas neįsimylės e, vidaus rinkos. Kai jis tai sakė, e, turėjo galvoje, kad kultūra yra vertybė, be kurios mes negalime apsėti. Taigi atėjo laikas įvesti kultūros ir meno elementą į visas kitas e, mūsų gyvenimo sritis. Ačiū. Minister, I, I Ačiū, ponia ministrė. Aš tikiuosi, kad jūs atsakysite į mums kilusius klausimus. Taigi, Janai e, arba Konstancija. Konstancija e, pirmoji uždavė klausimą ir ji iš tikrųjų pasiūlė pakviesti ministrę, todėl žodis jai. Ačiū pirmininkė. Ministrė, aš labai džiaugiuosi, kad jūs galėjote šiandien atvykti ir aš tikrai sutinku su jumis, kad turime remti kultūrą Europos lygių. Mes turime įvairiausių kultūrinių projektų ir Saksonijos, rytyje, ir Saksonijos regione, ir kitose regionuose. Bet turiu jums ir klausimą. Europos parlamente mes dažnai girdime žodį subsidiarumas. Ir šis žodis naudojamas įvairiausiams tikslams, kada jis labiausiai tinka. Tačiau, kai išgirstame žodį kultūra, jis labai dažnai minimas e, tokiame kontekste tekste, kad, kuris reiškia, kad ES turi finansuoti kultūrinius projektus. Tai reiškia, kad kultūrinis gyvenimas yra ne tik tai šalies, bet ir ES reikalas. Aš peržvelgiau jūsų dokumentą ir noriu pateikti savo pastabų, kas dėl darbo rinkos ar yra pakankamai informacijos apie tai, tai svarbu ekonominių požiūrių ir reikia pasvarstyti, ką mes galim padaryti kitų programavimo laikotarpių ir kaip tai susijęti su struktūriniais fondais. Ponas Olbricht, ačiū už tai, kad pristatėte savo patirtį. Aš esu RPF pranešėjas ir aš iš tikrųjų mėnesių mėnesiais kviečiau žmonės iš kūrybinių profesijų kažką į reglamentą įtraukti. Mano klausimas būtų, koks Austrijos pasiūlymas bus ministrų taryboje, nes dabar yra keletas galimybių. Sakykime, į mažas ir vidutinės įmonės įtraukti kūrybinės ryties įmonės Nes jeigu jų neįtrauksime, jos taip ir liks neįtrauktos. Mes turime kol kas investicijų parama socialinėms, sveikatos ir švietimo įmonėms. Ar socialinės įmonės apima ir kultūrinės įmonės? Nes jeigu kultūros įmonės nepatenka į socialinės įmonės, tai reiškia, kad jos apskritai nefinansuojamos. Taip pat kultūrinis paveldas, kokia jo vieta. Uh, Tarp kitko, aš pritariu Jums, kad investuoti į kultūrą iki 2020 yra būtina, nes tai iš tikrųjų palieka žymę ir žmonių mąstysenoje. Man įdomu, kaip įtraukti aspe, kultūrinį aspektą. Aš pasiruošęs bendradarbiauti, bet kol kas tai netrodo lengva. Atrodo, kad ne visus pavyko suskaičiuoti. Pakelkite dar kartą rankas, kas nori pasisakyti. Jens Nielsen. Ačiū. Ačiū už tai, kad pasidalinote savo patirtimi ir kad atvykote į mūsų posėdį. Aš manau, kad jūs žengėte teisingą linkmę, kultūra yra svarbi. Aš 15 metų dirbau meru ir aš žinau, kad jeigu neįtrauksime kultūrinio aspekto, tai nepavyks sukurti ir darbo vietų, nes kultūra yra darbo vietų kūrimo dalis. Tačiau sanglaudos politikos struktūra yra tokia, kad pirmiausia išeities taškas yra ES vertybės, tada tikslai ir žvelgiant iš apačios, kiekvieną regioną reikia įtikinti dėl to, kas yra svarbiausia, ką reikia nuveikti. Bus Europos kultūros sostinė 2014 metais ir jie iš tikrųjų plėtoja kultūros rytį. Ir mūsų e, mieste sportas taip pat yra kultūros dalis ir tai sukurs papildomų darbo vietų. Ir kiekvienas regionas turi nuspręsti, kas jiems svarbiausia ir kultūra tikrai turėtų įeiti į tų svarbių dalykų sąrašą. Pona Štadler. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už šią ataskaitą. Tai iš tikrųjų labai geras pagrindas ir mes iš šios studijos pamatysime, kokia svarbi kultūra yra ekonomikai, regionų plėtrai. Jūs pateikėte skaičių Ir matosi iš šių skaičių, kad buvo pasinaudota ir struktūrinių fondų lėšomis ir labai džiugu, kad visai nemažas procentas finansavimo buvo panaudotas, apie 5 procentai lėšų panaudoto Austrijoje, tačiau vidutiniškai finansavimo dalis panaudota dažniausiai yra mažesnė. Taigi tai dar kartą įrodo, kad jeigu jūs žvelgėte į viską kūrybiškai, tai įmanoma pasinaudoti lėšomis. RPF yra vienas iš pagrindinių veikėjų čia. Ir tai nenostabu, kas labiau netikėta yra tai, kad lyder programa gana plačiai naudojama kultūrinių projektų kontekste. Ir tai mane nustebino. ir iš Europos socialinio fondo finansavimas buvo mažiausias. Manau, kad čia, kai kalbama apie darbo vietas, kurias sukuria kultūriniai projektai, galime iš tikrųjų daugiau panaudoti ESF. Dėl komisijos požiūrio pažiūrėkime į strateginį planavimą, programavimą ir kaip fondai bus naudojama ateityje, kaip pažvelgiame į tendencijas, tai matome iškirtas skirtingas rytis. Tačiau kultūra ir menas nėra finansuojami tiesiogiai, visur kažkaip tai netiesiogiai įtraukiamas kultūros ir meno aspektas. Galbūt galima įtraukti kūrybinę industriją ir e, gal ją galima įtraukti ir taip pat į komunikacijų technologijas. Jeigu kalbame apie MVI ir didesnį jų konkurencingumą, tai tuomet galima taip techniškai įtraukti ir kūrybinio sektoriaus įmonės. Jeigu pagalvotume apie darbuotojus, šį aspektą taip pat būtų galima įtraukti kaip tarp valstybinį. Taip pat yra socialinis aspektas ir investicijos išvietimą. Ir čia jau galima imti lėšas iš ESF. Mes žinoma galima naudotis tą studiją, kurią pristatė Austrija ir pasinaudoti jų rekomendacijomis tam, kad galėtume pagerinti mūsų darbo programavimo srityje. Nes, sakykime, dėl pirmo punkto kultūra ir jos vaidmens Europos regioninėje politikoje stiprinimas, manau, kad čia galėtume kur kas daugiau nuveikti ir taip pat dėl bendros strategijos žinoma gali ir pačios šalis to pasirūpinti. E, gal galėtumėt paskubėti, nes neturime daug laiko. Atsiprašau, pirmininkė, e, dar vienas sakinys. Žinoma, dėl kultūros turi ir pačios valstybės tenktis, tačiau ir regioninės politikos kontekste šį klausimą galima spręsti. Laiko turime nedaug, todėl pasistengkite kalbėti trumpai. Marija Sančias, o paskui Bonas Kristolydis. Nenoriu klausimų, bet norėčiau pateikti Jums šiek tiek e, informacijos ir ponė Krel padėkoti, kad pakvietė ministrę. E, reglamente tikrai pasigendame kultūros ir pateiksiu Jums šiek tiek e, duomenų. Aš pernai apie kūrybinę pramonę pateik, parengiau pranešimą 2008 2014 metams e, buvo skirta 4 e, milijonai darbo vietų e, kultūros sričiai tam, kad būtų galima sukurti darbo vietų. Ir turime minėti šeštąjį prioritetą, paramą kultūrai. Aš gyvenu netoli Ispanijos sienos ir e, Europos Sąjunga maždaug 8 milijardus, milijonus e, eurų e, skiria e, vienam projektui teatrui, kuris e, paskui labai e, pelningai dirbo, 32 milijonai eurų e, tiek pajamų buvo uždirbta. Taigi, ministrė, norėčiau paprašyti, kad jūs panaudotumėte visą savo įtaką, kad galėtumėte užtikrinti, jog reglamente labiau atsispindėtų kultūra. I am convinced that uh, the issues of culture and art are very important. Ponas Krisogėlos, Ačiū, aš esu įsitikinęs, kad kultūra ir menas yra svarbus ne tik regionų plėtrai, bet ir socialiniai sanglaudai. Taigi norėčiau paklausti, jeigu ar jūs esate parengę konkrečių pasiūlymų dėl sanglaudos fondų? Ar tai yra pasiūlymų susijusių su kultūra ir menu? Tačiau sanglaudos fondų Austrijoje nėra. Pirmininkės komentaras. Ačiū, pirmininkė ministrai už informaciją, už pranešimą. Jūs kalbėjote apie tokius dalykus, kuriuos mes įgyvendiname ir Berlyne. Ir Berlyne meninis gyvenimas yra gana aktyvus. E, kalbant apie Europos finansavimą, kalbame ne tik apie operos teatrų ar teatrų finansavimą, reikėtų kalbėti ir apie menininkų rėmimą. Be to, šią temą reikėtų nagrinėti kartu su miestų plėtros tema. Reikia integruotų fondų, reikia lankstumo. Pramoninėse zonose dabar yra daug tuščių pastatų, nedarbas yra labai didelis. Mes dabar imame tuos apleistus pastatus ir juos mm, naudojame, taip sukuriam, atsiranda užimtumo galimybių ir menininkai naudojasi tais pastatais, sukuriama pridėtinė vertė. Ir vos per dviejus ar trejus metus daugelis iš tų iniciatyvų, kurias įgyvendinome, galėjau pradėtos įgyvendinti nebegaunant finansavimo iš šalies. Turiu klausimą jums. Noriu paprašyti, kad Austrijos vyriausybė ragintų, kad būtų užtikrinamas lankstumas, kad jis išliktų ir kintame E, programavimo laikotarpyje. Dabar šiuose sektoriuose vien Berlyne dirba jau šimtas tūkstančių žmonių. Tai labai pagyvina miestą. François Onsi. Ačiū pirmininkė. François Alfonsi, ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau padėkoti ministrai už pranešimą. Minėjote dalykus, kurie mums atrodo labai svarbus. Jūs kalbėjote apie tai, kaip kultūrą galėtume panaudoti kaip ekonomikos variklį. Džiaugiamės, kad komisija tam tikrą prasme jau nagrinėja šį aspektą, bet to nepakanka. Mums atrodo, kad dažnai yra sutelkiamas dėmesys tik į paveldą ir nekalbama apie tai, kas vyksta dabar. Žinoma, tai daryti sudėtinga, galbūt gali būti sunku iš fondo paremti daugybą įvairių dalykų. Reikia pasirūpinti, kad būtų galima pasinaudoti Europos kultūros įvairovę, tai yra mūsų turimas turtas. Dėl RPF panaudojimo, panaudojimo tai bus daroma regioniniu lygiu ne visada viskas tinkamai daroma nacionaliniu lygiu. Aš tikiuosi, kad ES vis dėlto ras būdą, kaip paremti šią sritį. Ačiū. Ministrė, manau, kad gyvename labai svarbių laikotarpių ir vyksta labai svarbios diskusijos komitete. Mums reikia duomenų ir faktų. Labai dažnai žmonės mano, kad kultūra tiesiog kainuoja pinigus, tačiau jūs patikėte informacijos, kad kultūra pati užsidirba savo pinigų. Žinoma, mes siekiame sanglaudos, socialinės integracijos ir pateikdama savo pavyzdžius jūs rodėt, parodėte, kad įmanoma to pasiekti. Turbūt kalbėsiu visų komiteto narių vardu ir visų žmonių, kurie remia tuos sektorius vardu. Norėčiau paprašyti jūsų tęsti darbą su komisijos nariu Han, pateikti jam šiuos pasiūlymus. Labai norėčiau, kad tie pasiūlymai būtų cituojami pažodžiui, o ne tik um, aiškinami. Ačiū. Ačiū, norėčiau dabar grįžti prie kai kurių pastabų, kurios buvo išsakytos. Buvo paminėtas subsidiarumo klausimas, ši problema Austrijai labai gerai pažįstama. Tikrai visada šis aspektas vienai par kitaip paminimas diskusijose. Dėl regioninės politikos reikės pasirūpinti, kad sudarant biudžetus atskirus biudžetus būtų galima parodyti, kad sukursime pridėtinę europinę vertę, kad, pavyzdžiui, galima bendradarbiauti tarptautiniu lygiu. Taip pat e, kitose srityse galvosime apie užimtumo ir ekonominius argumentus. Jūs kalbėjote apie senų pramoninių zonų transformavimą. Manau, kad Lincas, Linco miestas yra puikus tokio dalyko pavyzdys. Dabar kūrybinėme sektoriuje. Tame mieste dirba 30 tūkstančių žmonių ir po šio transformacijos proceso atsirado nauja miesto dinamika, kuri turėjo teigiamos įtakos ir vietos ekonomikai. Kalbant apie meną ir kultūrą, reikėtų remtis ne tik ekonomikos argumentais, jie turi būti tik vienas iš aspektų. Dėl to yra pakankamai įtikinamų argumentų ir ta naujai atsiradusi dinamika yra puikus pavyzdys. Kultūra ir menas yra visa apimantis klausimantis ir pana Štadleris sakė, kad tai to, kas dabar daroma, nepakanka. Kultūra ir menas turi tapti daug labiau matomi. Manau, kad RF, e, R, RPF re, reglamente turėtų būti paminėta kultūrinė, kultūros infrastruktūra. Turime labai aiškiai atvirai kalbėti apie šios dalykus. Tai nėra vien horizontalus klausimas, kurį būtų galima įtraukti į diskusiją su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Manau, kad verta labai aiškiai, tiesiogiai paminėti meną ir kultūrą. Nors galbūt kartais ir nepavyks išvengti pasikartojimo. Manau, turime būti labai drąsus dirbdami nacionaliniu lygiu. Įvairiose valstybėse narėse yra rengiamos strategijos ir dabar turime būti pasirengę ir regioniniu lygiu. Yra darbo grupių, kurios rengia savo pozicijas. Reikia atsižvelgti ir į bendrąją teisinę bazę. Taigi kreipiuosi į Jūs, ponios ir ponai, ir ypač žvelgiu į komisiją. Manau, kad turime labai aiškiai atsižvelgti į šias idėjas. Iniciatyva turi ateiti iš regionų, iš žmonių gyvenančių regionuose. Ir jų prašym, į jų prašymus turi būti atsižvelgta. Tie pasiūlymai turi būti įgyvendinami ir techninių požiūrių ir įtraukti į RFP reglamentą. Labai ačiū Jums už galimybę šiandien dalyvauti Jūsų posėdėje. Dėkuoju, ministrė, jūs nesureagavote visus prašymus. Mes jūs paremsime, bet jūs taip pat turite dirbti kartu su komisija ir taryba, kad tikrai pamat, matytume, kad šiuo metu, kai reikia naujų variklių augimui, konkurencingumui, padarytume Europą patrauklesnę žmonėms gyventi, pasilikti, dirbti. Ir mes tikrai turime pagalvoti, kaip pasinaudoti kultūrą, kultūra. Ir e, tikrai tiesiogiai ar netiesiogiai turėtume kažkokiu būdu pasinaudoti nepaprastai e, turiningu, puikiu šaltiniu. Dėkoju, jūs tikrai dabar sukėlėte daug entuzijazmo, visi galbūt pagalvos, kaip aktyviau dirbti šioje srityje, taigi dėkoju. But it's